la conférence de presse, c'était bien Oui. oui Buon pomeriggio, riprendiamo subito con qualche minuto di, di ritardo, mi scuso. Pradėsime šiek tiek vėluodami mūsų komiteto posėdį. Šiandien mes išklausėme OLAF, Interpolo, Europolo ir COSI atstovus, o dabar Pereisime prie kito klausimo, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo, bei išnaudoj, ir darbo išnaudojimo klausimų. Kad geriau suprastume, kaip to pobūdžio nelegali veikla veikia mūsų kasdieną, ką patiria šitie žmonės patiriantis tokį išnaudojimą. E, turime pasakyti, kad jau buvo atlikta daug studijų šiuo klausimu ir kad geriau tai suprastume, išklausysime Frontex atstovą. Jis mums detaliau paaiškins e, šio klausimo svarbą Europos Sąjungos perspektyvoje. Paskui išklausysime iš tarptautinės darbo organizacijos vykusi atstovą. E, jis papasakoms apie kovą su nelegaliu darbu. Veiksime taip, kaip ir iš ryto. Tai yra pranešėjai kiekvienas turės po 15 minučių savo pasisakymui ir kviečiu jūs laikytis pasisakymui skirto laiko limito, o paskui bus galima užduoti klausimus, pirmumas pranešėjams ir koordinatoriams, o paskui kitiems kolegoms. Ir dabar suteiksiu žodį ekspertams ir paskui, jeigu dar turėsime laiko, padarysime dar vieną klausimų turą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Likovan Helf iš Frontex organizacijos. Jis pateiks savo nuomonę. Prašau. Thank you very much, Mr. Chair. My name is uh, Dukov. Labai ačiū. Aš esu Duko Van Hill. Aš esu iš Frontexo, išorės ryšių pareigūnas ir mano užduotis yra bendradarbiavimas ir Frontex veiklos koordinavimas ryšim su prekyba žmonėmis, kova su prekyba žmonėmis. Jūsų komitetas prašė manęs papasakoti apie prekybą žmonėmis ES perspektyvos prasme. Ir aš norėčiau apžvelgti pirmiausia situaciją labai trumpai. Skaidrė labai maža, tikriausiai jums nesimato, tačiau mano pristatymas bus pateiktas parlamento interneto svetainėje. 2008 metais Frontexas pradėjo rinkti duomenis apie prekybą žmonėmis, rinkome daug duomenų iš valstybių narių ir šiandien asocijuotų narių, taigi iš viso turime 30 šalių su Norvegija, Šveicarija ir Islandija. 27 valstybės narės pateikė mums savo statistiką apie pilietybę, pagal pilietybės visą tai yra pagrįsta e, seksualinės prievartos duomenimis, tačiau taip pat čia įtraukti ir vyriškos lyties asmenys. Iš viso šios e, valstybės narės 2009 metais pranešė apie identifikuotus beveik 7 tūkstančius aukų. Kas yra identifikuotos aukos? Kartais kalbama apie, turime galvoje gyvenimo, e, leidimai gyventi šalyje ir panašiai. Tokiu pagrindu surinktos, surinkti duomenys, e, tačiau mums e, reikia žinoti, kas vyksta ir mes tuos skaičius visus sudėjome. Tačiau skirtingų valstybių narių patikti duomenys nėra palygintini. Pirmiausia, analizavimo piliečių klausimus, tačiau prekyba ES viduje sudarė 2250 iš 7000 e, daugumą buvo moterys ir daugiausiai iš Rumunijos ir Bulgarijos. Be to, e, daugelio aukų pilietybė buvo nežinoma, o didžiausia aukų, didžiausias aukų skaičius yra, buvo iš Nigerijos, Taip pat daugiausia moteris, moteris seksualiniam išnaudojimui iš viso 900 iš 7 tūkstančių. Iš Kinijos ir Brazilijos aukų skaičius sudaręs 270 ir 200. Taigi didelis skaičiaus sumažėjimas. Galbūt todėl, kad jie tinkamai nebuvo identifikuoti valstybėse narėse. Po to Marokas, kas mus nustebino Buvo rasta daug vyriškos lyties aukų, beveik 20 iš Maroko, Vietnamas, Rusija. Taigi tarp daugiausia aukų skaičių sudarančių šalių 10 yra svarbiausios. Yra direktyva, kuri paskelbta 2011 m. balandžio mėnesį ir iki 13 metų valstybės narės turi ją įgyvendinti. Agentūros jau dabar bando pakoreguoti savo darbą, remiantis šią direktyvą. Direktyvoje sakoma, kad e, tai yra rimtas e, nusikaltimas ir žmogaus teisų pažeidimas. Agentūrams ES taip pat svarbu, kad tai yra ES prioritetas, taip pat ir valstybių narių prioritetas. Turime ES kovos su priekyba žmonėmis koordinatorių, kuri turi koordinuoti visų veiklą, ne tik valstybių narių, bet ir ES agentūrų darbą kovojant su prekyba žmonėmis. Tai yra žymus pagerinimas ir tikimės, kad ateityje valstybės narės turės nacionalinius pranešėjus ar koordinavimo mechanizmą kažkokį, kad būtų galima lengviau bendrauti. Praėjusiais metais per e, kovos su parkybė žmonėmis dieną teisingumo ir vidaus reikalų direktoriai agentūros parengė bendrą pranešimą, pareiškimą, kuriame ketina, pareiškia, kad ketina kurti mokymo programas, padidinti tyrimų ir persikėjimų skaičių, konfiskuoti kriminalinį turtą, didinti bendrų tyrimų programų, e, komandų skaičių, tai yra grupės, kur dirba Eurojustas ir Europolas kartu su valstybės narėmis, kurti naujas metodikas, vertinant riziką ir geriau rinkti ir dalytis informaciją. Tai yra vienas iš dalykų įvykusių praėjusiais metais. Prieš keletą savaičių paskelbta Europos strategija čia parlamente įvyko spados konferencija, būtent birželio 19 dieną. Šioje strategijoje numatyta konkrečių praktinių priemonių, kurias reikėtų gyvendinti per ateinančius penkerius metus Joje yra apibriežti penki svarbiausi prioritetai - geriau nustatyti ir apsaugoti aukas, didinti persekiojimų e, skaičių, kurti vaikų apsaugos sistemas, nes e, vaikams skiriamas ypatingas dėmesys ir direktyvoje, ir agentūrose, e, kurti nacionalinius teisės saugos skyrius, skirt dirbančius su žmogaus prekybos klausimais ir kurti bendras tyrimų grupės, e, įtraukiant nacionalinės institucijas ir ES agentūras. Taigi turime strategiją, turime pareiškimą, turime koordinatorių, direktyvą. Taigi tai yra priemonės agentūrams ir komisijai ir valstybės narėms e, dirbti susilgti ties tais pačiais dalykais ir koordinuotai dirbti šioje srityje, nes uh, prekyba žmonėmis yra organizuotas nusikaltimas ir susijęs yra su ne viena valstybė narė. Europolas ir kaip šiandien iš ryto girdėjote, tikriausiai turi projektą pagal COZI, tai yra Impact THB. Čia 15 valstybių narių ir 5 valstybės narės ir 5 agentūros ir e, organizacijos parengė veiksmų planą su aštuoniais strateginiais tikslais. Šie tikslai, aišku, dubliuojasi su strategija ir direktyva, na, sutampa su ją, su tuo, dėl ko yra sudarę agentūrų direktoriai, kad visi dirbtų siekiant tų pačių tikslų pagal tą patį požiūrį, kovojant su priekyba žmonėmis. Vienas iš svarbių naujosios strategijos dalykų ir šios programos dalykų yra tai, kad valstybės narės prašomos parengti mechanizmus, kad e, valstybė narė, identifikavusi auką, žinotų, ką daryti ir kur pateikti informaciją. Ir pagaliau norėčiau šiek tiek papasakoti, ką darome mes. Turėdami 400 tūkstančių e, sienos pasieniečių ES identifikavimo srityje. Kai kurie pasieniečiai turi tyrimo galės, tačiau mes nenorime per daug apie tai tam per daug dėmesio skirti, nes čia yra Europolo uh, užduotis. Na, o mums, pasieniečiams, svarbu yra identifikuoti aukas, tai yra užkirsti kelią prekybai žmonėmis ankstyvoje stadijoje. Todėl mes sukūrėme mokymo vadovą vad, uh, apmokantiems pareigūnams. Šis vadovas bus išverstas į visas uh, kalbas, kad kad mes galėtume apmokyti, apmokyti instruktorius, o jie galėtų po to apmokyti pasieniečius valstybės narėse. E, remiantis surinkta informacija, mes parengėme taip pat vadovėlį, kad žmonės geriau suprastų, kaip veikia kriminalinės organizacijos. Pirmiausia, pasirinkome penkias tautybės, penkias pilietybės, jas papildėme taip pat vėliau, kad e, pasieniečiai e, lengviau galėtų susekti tokią veiklą. Taip pat turime Vega vadovėlį skirtą kriminalinių organizacijų atpažinimui ir jų veiklos e, sutrikdymui pasieniuose. E, taip pat jūrų, prie jūrų sienų ir prie žemės sienų. Mes dalyvavome Impact projekte, taip pat remiame SEPOL mokymo agentūrą, kuriant programą žmonių prekybos srityje. Ir pastaruoju metu mes vykome į Kiniją apmokyti Kinijos pasieniečių, remiantis mūsų vad, parengtų vadovų. E, norėdami skleisti tą požiūrį per žmogaus teisų ir aukų atpažinimo prizmę, kad būtų mums ateityje dirbti lengviau. Ir aišku, mes remiame įvairias Europos komisijos iniciatyvas. Na ir pagaliau aš norėčiau pabrėžti, kad tarptinės darbo organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų, taip pat mano pateikti skaičiai yra daug mažesni, na, mūsų skaičiai mažesni negu tarptautinės darbo organizacijos. Ir kažkur turėtų būti problema. Manau, kad problema yra aukų atpažinimo stadijoje. Todėl turime informuoti labiau ne tik pasieniečius ir policiją, bet ir teisėjus bei prokurorus, žmonės e, ligoninėse, kad visi galėtume dirbti kartu ir pamažu pasiekti tuos skaičius, kokius nurodo tarptautinė darbo organizacija. Ir galėtume e, padėti žmonėms e, išsikapsyti iš tos situacijos. Tai yra, ne tik teisės sauga turėtų čia darbuotis, bet ir kiti. Taigi tiek mano pasisakymo. Tikiuosi, kad neviršiau man skirto laiko. Na, o čia jūs matote mūsų instruktoriaus vadovo viršelį. Ačiū. Pone Van Heil, dabar iš karto žodis tikiu poniai Betai Andrės, kuri pristatys tarptautinės darbo organizacijos požiūrį, jie turi veiksmų, veiksmų programą kovoti su privartiniu darbu. Thank you, uh, Madam Chair, and, uh... Ačiū pirmininkė. Gerbiami dalyviai TDO. Paprastai nedirba tiek daug su nikastamumo ekspertais, dirba su darbo ekspertais. Tačiau norėčiau tą progą e, tarti porą žodžių apie e, mūsų darbą, į ką mes koncentruojamės. Ir po to pateiksiu porą skaičių, ponas Van Hill e, minėjo tai e, vakar mes pristatėme e, tuos skaičius, bet turbūt dauguma jūsų neturėt galimybės dalyvauti, tad norėsiu pasidalinti tais um, skaičiais su jumis, mūsų išvadomis dėl prievartinio darbo. Turbūt žinote, kaip Elmo protokole apibrėžiama priekyba žmonėmis ir apibrieštyje tiesioginė nuoroda yra daroma išnaudojama darbo tikslais kaip viena iš pagrindinių um, priekybos žmonėmis tikslų. Dabar norėčiau Jums parodyti šitą apibriežtą. Tad e, tokia būtų apibrieštis išnaudojamo darbo tikslais. Ji yra 29 TDO konvencijoje, patvirtintoje 30 e, metais. Tai yra išnaudojimas verčiant dirbti tokį darbą, kurios savanoriškai nesutiko asmo dirbti. Tad pagal tada apibriešti, tai siejasi su priekybos žmonėmis apibrieštimi pagal Palermo protokolą ir tai apima e, visą priekybą žmonėmis išskyrus organų šalinimą, todėl tuo neužsiema. Mes, e, žinoma, e, neužsiemame priverstiniam e, santokom arba įvaikinimu, nebent tai veda į išnaudojimo darbo tiksliais situacijas. Vykdome programas visame pasaulyje, daugiau negu 40 šalių. Uh, daugiausiai išnaudojama darbo tikslais ir tai pamatysite iš skaičių. Uh, ne Europos Sąjungoje, tai nesusiję tiesiogiai su Europos Sąjunga, tačiau e, vis dėlto tai, tai e, siejasi su pasaulinio tiekimo grandinė ir tokiu būdu su Europos Sąjungos rinka. E, vis dėlto kalbant apie pasaulinės tiekimo grandinės, nežinome, kokiuose rinkose didžiausia įtaka patiriama, tačiau turime orientacinių skaičių susijusių su tekstilė žvejyba, priekyba žemės ūkio produktais gamtinių išteklių e, gavybą. Tai matome, kad pasaulinė tiekimo grandinė siejasi su ES e, rinkom. Na, o dabar norėčiau pateikti Jums keletą skaičių, kuriuos paskelbėme visai nesenai ir konkrečiai vakar apie tai kalbėjom. Atliktas vertinimas ir pagal jį e, išnaudojama darbo tikslais 29,5 milijono e, vyrų ir moterų e, vaikų. Tai gali būti įvairūs sektoriai - gamyba, žemės ūkis, namų tvarkymas, 22 procentai išnaudojami seksualiai, 10 procentų e, eksploatuoja valstybės institucijos, įskaitant e, karinės e, grupuotės, tai taip pat gali būti ir kalėjimai, ir pataisų namai. Tai yra pasauliniai skaičiai ir kitoje skaidrėje pamatysite, koks regioninis pasiskirstimas yra. Dauguma aukų uh, yra Azijos ramiojo vandenino regione. Kaip matote, šioje skaidrėje ES e, yra tarp išsivyščiusios ekonomikos e, e, šalių. Čia nepatenka JAV, Australija, Japonija. Tai pusantro milijono būtų aukų. Toliau 1,6 e, e, milijono aukų nepriklausomų valstybių sąjungoje. Ir kaip matote, e, centrinėje pietričių Europoje tūkstančių gyventojų tenka 1,2 aukų. o išsivyšiusios ekonomikos šalise ir ES 1,5. Kitoje skaitrėje matom, e, matome, koks pasiskirstimas pagal lytį vyrų, moterų. Turbūt tai nestebina, kad kalbant apie seksualinį išnaudojimą dauguma 98 e, procentai yra moterų merginų. Merg Kalbant apie išnaudojimą darbo tikslais, e, dauguma vyrai, iš viso 55 e, e, procentai išnaudojama yra moterų, 45 procentai vyrų. Siekiame įvertinti ryšį tarp darbo judumo ir išnaudojimo darbo tikslais ir e, šalių viduje ir tarp valstybinių lygmenių. Ir čia matome e, akivaizdų ryšį tarp migracijos ir išnaudojimo darbo tikslais. Tad dauguma aukų, kurie buvo išnaudojami darbo tikslais, kažkokiu būdu judėjo arba šalies viduje, arba e, keliavo į kitas valstybės. Ir dažniausiai keliavo į kitas valstybės. Ir tai atitinka ir ES teisės saugos duomenės, kad dauguma dauguma aukų iš tiesų yra e, moteris priverstos e, užsimti prostituciją ir tai siejasi su migracija, konkrečiai su neteisėta migracija. Jei pažvelgtumėm išnaudojimo darbo tikslais, e, tai dauguma nekeliauja, nejuda. Ne Tačiau kalbant apie ryšį su ES, tai žinoma, kad daugumo aukų persikėlė, persikėlė iš kitų valstybių arba ES viduje, arba iš už jos ribų. Šioje skaidrėje matome pasiskirstimą konkrečių e, duomenų tarp ES valstybių narių. E, Pirmą matėme pasaulinius skaičius, o dabar matome 27 valstybių narių duomenės. Tai yra konservatyvus vertinimai. Dauguma moteris, 58 procentai, ir koks paplitimas ES, jis šiek tiek didesnis negu kitose išsivyščiusiose valstybėse, tai 1,8 aukos tūkstančių gyventojų. Ir čia įdomu pažymėti, kad dauguma aukų išnaudojami darbo tikslais, o, o neseksualiai tai netrodytų logiška, nes jeigu pažvelgtumėm į teisėsaugos statistinius duomenis iš ES valstybių narių, ten viskas atvirkščiai yra dauguma aukų yra seksualiai išnaudojami, mažiau išnaudojami darbo tikslais ir turbūt tai tai siesi su to, ką minėjo ponas Van Hill, kad e, sunku yra išsiaiškinti kitas e, rinkas išskyrus e, seksualinę industriją, sunku išsiaiškinti, kaip išnaudojama, pavyzdžiui, žemės ūkė. Tačiau dabar turbūt neturėsime e, laiko išsamei diskutuoti, kaip tie duomenės statistiniai yra gauti, kaip ekstrapoliuoti. Tačiau norėčiau tik tai pažymėti, kad duomenės yra iš visų galimų šaltinių išnaudojimo darbo e, tikslais, e, kurios galėjom laukti, e, gauti ir naudojomės informaciją įvairiom kalbom, dirbom su įvairiom komandom ir turbūt tiek ir te pasakysiu, leidinyje yra pasakyta išsameu, iš kur tie skaičiai gauti, tačiau norėčiau pažymėti tik tai, kad tai skiriasi nuo įprastų teisės saugos uh, statistinių, statistinių duomenų, nes mes norėjome išsiaiškinti, koks tikras problemos mastas, o ne tik tai, e, tai ką pajėgia išsiaiškinti e, su teisėsaugoje. Matome, kad yra e, netitikimas tarp statistinių duomenų. Mūsų duomenų bazėje dabar yra daugiau negu 8 tūkstančiai išnaudojimo darbo tikslais atveju užregistruota ir Per ateinančius mėnesius daugiau nagrinėsime tos duomenės, tačiau ką dabar galėtume pasakyti, vėlgi kalbant apie ES valstybės narės, dauguma išnaudojimo darbo tikslais aukų yra iš ES valstybių narių. Tai yra aukos būna ir iš Azijos, ir iš Afrikos. Ir, uh, pietričių Europos ir nepriklausomų valstybių sandrugos, tačiau vis dėlto dauguma ES piliečiai, kokie pagrindiniai sektoriai, tai yra žemės ūkis, gamyba, statyba ir darbas e, namuose, vėlgi kalbant apie išnaudojimą darbo tikslais. Ir kaip vykdoma prievarta daugiausia, Kaip matome iš šitos skaidrės, kad e, yra atimami tapatybės dokumentai, e, atimamas e, at, at, atlyginimas. Tai yra du pagrindiniai būdai, tačiau taip pat uh, aukos būna ir bauginamos, apribojama jų uh, judėjimo laisvė. Uh, Bendrai paėmus išsiaiškiname, kad e, išnaudojimo darbo tikslais e, aukos ES valstybėse narėse gyvena baisiomis sąlygomis, ypač baisiomis sąlygomis. E, na, savaime tai nėra priversinis darbas, bet tai bendrai paėmus parodo, kaip žmonės gyvena, tie žmonės, kurie yra verčiami dirbti. Uh, Remiamės čia ir savo tyrimais, ir komisijos tyrimais, ir e, pavyzdžiui, daugelis vaikų parduodami tam, kad elgetautų. Yra ir kitų formų seksualinio išnaudojimo, tačiau e, privestinis elgetavimas išiškėjo kaip pagrindinė priemonė ir dažniausiai tokie vaikai parduodami yra iš vienos valstybės narės į kitą ES valstybę narę. Uh, kaip tai siejasi su organizuotu nusikalstamumu. Dabar galėčiau pateikti kaip preliminarias pastabas, nes, kaip sakiau, dar tebe analizuojame duomenis ir bandome geriau suprasti, e, kokias išvadas būtų galima padaryti iš aukų ir nusikaltėlių profilių. Dabar turime daug informacijos apie baudžiamai persikimai ir iš tikrųjų, iš tikrųjų drąsina e, tai, kad dabar kur kas dažnesniai yra e, baudžiamo persekiojimo atvejai, ypač kalbant apie išnaudojimą darbo tikslais, organizuoto nusikalstamumo ligmuo labai skiriasi palyginti vieną sektorių su kitom ir palyginti vieną valstybę narę su kita. Ir tai taip pat e, priklauso ir nacionalinių grupuočių, pavyzdžiui, e, kinų grupuotė, tai jau buvo pažymėta tačiau tai ne vienintelė, ne, ne vienintelė grupuotė e, susijusi su organizuotu nusikalstamumu. Galimas išnaudojimas ne tik tai darbo tikslais, bet galimi ir kiti nusikaltimai, kaip pavyzdžiui, e, sukčiavimas, e, kai kalba eina, su, kalba eina apie apie pašalpas ir, ir panašiai. Ką taip pat matome, tai kad kinta verslo modeliai, tarkim, gali būti slaptos darbinimo formos, nu, tai nuo tokių formų iki tikrų nusikaltimų ir kartais labai sunku yra E, įvertinti. Pavyzdžiui, verslas galbūt pradedamas teisė, tai yra po to priedanga kažkas tai kito vykdama. E, galbūt e, na, kol kas tiek, bet, kaip sakiau, duomenis paskelbėme, paskelbėme ir metodologiją, tada galite su visu tuo susipažinti. Dėkoju, ponė Andrės. O dabar žodis koordinatorius, ponas Newton Down, dvi minutės aldė vardu. Dėkoju. Išklausime dviejų labai įdomių pranešimų. Pirmiausia, Frontex atstovo norėčiau paklausti. Ką galėtume pasakyti apie Nigeriją, kokius yra problemos šaknis? Jūs taip pat kalbėjote apie koordinatorę, kalbėjote žodį, pabandyti žodį ji ir kaip, kai, koks, kokios yra funkcijos atstovo, nes jūs minėjote apie apie Belgijos regis pasienio apsaugos pareigūnus, ar ne? Ir minėjote jų 400, ar toks jūs paminėtas. Na ir dar vienas dalykas. Ar galėtumėte perduoti mums vadovėlį, nes jūs sakėte, kad parengėte tokią apie tai, kaip veikėte tai tos grupuotės nusikalstamos. Galbūt apie Kiniją galėtumėt papasakoti labiau. Jūs kalbėjote apie Kinijos pasienio apsaugos pareigūnų mokymus. Tai būtų iš tikrųjų padrasinantis žingsnis, jeigu Kinija pradėtų dalyvauti e, kovoje su ta problema. Ką būtų galima dar geriau nuveikti, ką galima būtų mums nuveikti, kad padėtume jums dirbti, e, kokius pakeitimus galbūt galėtume numatyti. Ir dabar iš tarptautinės darbo organizacijos atstovės norėčiau paklausti jūs kalbėjote apie kai kurias savokas. Nežinau, ar gerai supratau. Jūs kalbėjote apie tas aukomis buvo laikomi tie žmonės, kurie nesavanoriškai keliavo, ar ne? Bet daugeliu atveju tie žmonės vyko savanoriškai, tikėdami, kad jums suteiktas puikus darbas, kad geros gyvenimo sąlygos jų laukia, bet taip neatsitiko. Ir kaip ten nutinka paskui, kai tie žmonės supranta, kad tai nėra tas dalykas, kurio jie tikėjosi, kad jie buvo apgauti ir bus išnaudojami. Ir kaip, kaip manote, ką galėtumėt nuveikti jūs ir mes, kad situacija keistusi? Ačiū ponu Newton Down, EPP frakcijos vardu, ponė Matiju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams už įdomius pasisakymus E, Pone Van Gil, jūsų norėčiau paklausti, kaip bendradarbiaujate su, su Kreta? Ar tai yra e, vaisingas bendradarbiavimas? 2012 buvo priimta strategija, jūs ją minėjote, gal galėtumėte pakomentuoti, ar sprendžiant žmonių prekybos skausmingus klausimus, tos rekomendacijos išdėstytos gali būti naudingos ir kuo. Pone Andrei, E, jūsų norėčiau paklausti štai ko. Jūsų pranešimas buvo labai konkretus, praktiniais pavyzdžiais paremtas. Kalbėjote apie organizuoto nusikalstamumo ir prekiautojų žmonėmis santykius. Regis kai kuriuose šalyse vyriausybės, pavyzdžiui, Pietų Azijos šalyse vyriausybė m, tiesiog užmerkia akis į šią problemą ir nieko nedaro. Kambodžoje, pavyzdžiui, galima pamatyti, kad prostitucijų užsima mažos mergaitės dar. Visi žino apie tą reiškinį, bet niekas nieko nesako. Dirbančios nevyriausybinės organizacijos e, yra iš tikrųjų labai nustebusios, nes aš pati Pnompenį vaikštama mačiau penkių, šešių metų mergaitės, kurios buvo seksualiai išnaudojamos, jos būdavo uh, viešnamiuose ir atvežamos kartais iš Tailando. Ir kartais tos, dažnai tos mergaitės būdavo išsigandusios, pasimetusios ir ne, nesuprasdavo gerai, kas su jomis vyksta. Tiesiog būdavo susidūrtas su jomis labai skausmingomis istorijomis. Mums buvo skaudu tai matyti, apie vaikų patiriamą siaubą netenka nekalbėti. Ir iš tikrųjų visą tai matyt buvo labai skaudu, nes dažnai tie vaikai, tos mergaitės e, vartodavo narkotikus, nes priešingų atveju būtų neištvėrusios to, kas jums teko. O kai apie tai kalbėjome su ministrais, moterų reikalų, e, su kitais ministrais, ir mums ministrai sakydavo, kad mes nieko negalim padaryti, nes dažnai tėvai patys parduoda šeimos vieną vaiką, kad galėtų išmaitinti kitus. Ir man atrodo, kad ten politinė vyriausybė nedrįsta tiesiog imti žingsnių. Ir kai iš ten atvyksta mūsų prašyti pagalbos, mes dažnai pasirašom čekį neprašydami nieko. E, nežinau, ką galima būtų padaryti šiuo klausimu. Aš dalyvavau misijoje, mačiau, kokia yra baisi padėtis. Ir tiesiog aš nebegalėjau važiuoti į dar vieną panašią misiją, taip mane sukrėtė pirmoji. Ir manyčiau, kad reikėtų pasiūsti tvirtesnį politinį ir finansinį ypač signalą, kad tos šalis nesistengtų tos situacijos tiesiog nematyti, o kad būtų bandoma jas spręsti. Ar galėtumėte paminėti šalių, kur yra toks politinis tylus pritarimas ir kur ši problema nesprendžiama ir kur pasireiškia tokia problema, kokią aš ją apibrėžiau. Dėkoju. Ačiū. Pone Matės Guoja vardu, gal kolega. Dėkuoju. Noriu padėkoti ir aš abiems pranešėjams. Įdomu buvo išklausyti tai, ką minėjo ponas Van Hill, dėl to, kas daroma siekiant geriau kovoti e, su priekyba žmonėmis. Jis minėjo taip pat mokymo programas ir panašiai, tačiau negirdėjau vieno aspekto minimo. Tai yra paklausos aspektas. Nes jeigu reikiami mokymai, tai vadinasi yra tiksliau apie paklausą nebuvo kalbama. Nes kaip, kyla klausimas, kaip tą situaciją spręsti, nes juk jeigu niekas neprašytų, kad būtų atvežta žmonių, kuriuos galima išnaudoti priverčiant dirbti, tai juk problemą būtų galima išspręsti žymiai lengviau, tiesiog jų nereikėtų. Tačiau kas prašo, kad tie žmonės būtų atvežami, kas e, uždirba, kas kraunasi pinigus iš tų nelegaliai dirbančių žmonių, slapta atgabentų žmonių, išnaudojimų žmonių. Ar tai yra nusikalstamos kažkokios struktūros, ar tai yra kažkokios e, įmonės ir jų vadovai, ar, ar jie žinomi. Ir norėčiau taip pat užduoti klausimą tarptautinės darbo organizacijos atstoviai. Jūs taip pat įdomiai pristatėte problemą, jūs e, sakėte, kad egzistuoja tikra vergija, nes tie žmonės taip ir vadinami seksualiniais vergais. Tad vėlgi norėčiau sužinoti, o kas čia yra paklausos formuotojas? tarptautinė darbo organizacija ar turi kokiu nors priemonių, kuriomis būtų galima pasinaudoti, e, kad e, pilietinė visuomenė pasipriešintų šitiems dalykams. Nes juk, kai nuvykstame į Kopenhagą, galima rasti žmonių dirbančių per prievartą. Jeigu nueiname į viešbutį vieną ar kitą, kartais į gerą, gražų viešbutį, galima rasti e, prievartą dirbančių žmonių. Frontexui nepavyko šiam reiškiniu užkirsti kelių, tad kokios yra priemonės, kurias galima pasitelkti, kad pilietinė visuomenė, pilietinės visuomenės organizacijos, profesinės sąjungos turėtų galimybę įsikišti ir pabandyti blokuoti šio pobūdžio reiškinius, ar apie tai jau buvo diskutuota tarptautinėje darbo organizacijoje. Ačiū ponui Sondergard. Baigiame koordinatorių klausimus. Leisime klausti kitiems kolegoms. Pone Boskurt, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams. Norėčiau užduoti klausimą dėl prekybos žmonėmis problemos ir dėl priverstinio darbo. Mes Europos parlamente jau esame daug ką nuveikę. Yra ir direktyva, kuri buvo primta, patvirtinta, kuri turi įsigaliuoti 13 metų balandį. Buvo pateikta strategija. Vakar e, Teisingumo e, teisės komitete balsavome dėl pagalbos paketo nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų ir mes turime iš tikrųjų daug priemonių savo rankose, ką dar reikėtų padaryti. Aš taip pat Norėjau paminėti priverstinio darbo e, atvejį Čekijoje, Čekijos Respublikoje. E, ten, kur auginami šparagai, dirbo žmonės, kurie negaudavo darbo užmokesčio, jie būdavo mušami ir taip toliau ir panašiai. Asmenys gavę tuos darbuotojus šiems darbams naudojosi laikinojo darbinimo biurų paslaugomis. Tad norėčiau kreiptis į tarptautinės darbo organizacijos atstovę. E, atsakomybė už tokio pabudžio nusikaltimus yra didžiulė problema. Kaip tą atsakomybę įrodyti? Nauja direktyva turėtų padėti nustatyti atsakomybės ribas ir tai turėtų padėti tinkamiau atsižvelgti į nukentėjusių padėtį. Beveik jau sulaukime to 13 metų balandžio. Sva, ir tuomet šis dokumentas turi įsigalioti, turbūt perkeltas į nacionalinės teisės sistemas. Kaip pasiekti, kad padėtis pagerėtų, kaip užkirsti kelią panašiems atvejams, kad jų panašių neįvyktų kitur. Kartais pasiūloma tūkstantis eurų žmogui, kuris atliktų vieną ar kitą darbą ir paskui nusiplaunamos rankos. Niekas nebenori žinoti, kas tam žmogui nutiko. Vyriausybės nekreipia dėmesio, nekreipia dėmesio tie, kurie išnaudoja tuos žmonės. Aš manau, kad tas klausimas yra tikrai labai aktualus, ko, kokiu priemoniu reikėtų imtis ir ką turėtume nuveikti čia. Dėkoju. Dvi minutės ponui Mitchell. Ačiū pirmininkė. Įžangai norėčiau pasakyti, kad yra šimtas milijonų moterų dėl genocido, nes jos buvo nužudytos prieš ar po gimimo dėl to, kad jos yra moteris. Tai- Ir e, žiūrint tos skaičius, baisu, kad kažkas nužudomas dėl to, kad yra moteriškos lyties, yra baisu. Tačiau parlamente apie tai nekalbama, apie tai nekalbama žmogaus teisų pranešime, tačiau reikėtų. Neturėtume remtis to, kas yra politiškai teisinga ir kas tinka elektoratui, bet e, dėl to, kas teisinga ar ne. Ir kai matome, kaip moteris traktuojamos e, kai kuriuose šalise, yra to paties medalio kita pusė, nes toks moterų traktavimas atitinkamai proporcingai pasitaiko tos, tos pačiose regionuose. Dabar dėl žmonių prekybos. Šalyje, kurią geriausiai pažįstu, didžiausia nelegali migrantų bendruomenė nesusilaukia dėmesio visiškai. Jie niekam nekelia rūpešių, nes jie negavo, neprašo pašalpų ar socialinio būsto, nes jos prižiūri e, vieni, kiti, vieni kitus. Tačiau jų pačių žmonės juos įdarbina ir apgyventina. Tam tikra prasme tai yra gerbtina. Problema yra, kad tarsi juos, jie yra tarsi tų žmonių, kurie suteikia jiems darbą nuosavybę. Ir tai yra organizuoto nusikalstamumo branduolys pradedama apgaudinėjant sistemą, valstybę, nemokant mokesčių ir tuomet tų žmonių bosui lengva iš jų reikalauti, nuslenkti jo valiai, kitaip jie gali būti išmesti iš šalies. Todėl reikia, kad nacionalinės politikos, policijos pajėgos dirbtų su migrantais ir įrodinėtų, kad e, kokios problemos gali kilti. Ar matote, ko nors duomenų apie tokią situaciją valstybės narėse, ar e, turite patirties, kad policija, teisės sauga dirbtų su migrantų bendruomenėmis ir e, aiškintų jiems apie jiems kilačius pavojus. Ačiū labai už jūsų pranešimus. Buvo labai įdomu. Toliau Pana Vailer, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Išklausime dviejų pranešimų, išklausime kolegų pasisakymų. Tenka konstatuoti, kad ši tema yra daugiabriaunė. Tenka paminėti visą eilę kitų sričių, ją gvildenant. Norėčiau paminėti du pirmiausia sektorius, nes kažkas klausė, ką galime padaryti. Aš esu Anas delegacijos nariai, žinau padėti Filipinuose, Kambodžoje Tailandė, visa, ką mes žinome, e, yra tik aisbergo viršūnė, nes problema yra žymiai gilesnė. Reikėtų, kad Europos Sąjunga e, pati e, skatintų valstybės kovoti prieš tokio pobūdžio problemas. Žinau vieną atvejį, Tailando vyriausybė pradėjo persekiojimą ir pateikė kaltinimus bei nuteisė e, tam tikrus asmenis po to, kai jie seksualiai išnaudojo vaikus. Tačiau tie nuteisimai yra labai retas atvejis. Dažnai nusikaltėjai atsiperka tik baudomis, jeigu apskritai pavyksta jų kaltę įrodyti. Ir jeigu vyriausybė turi drąsos vykdyti persiekiojimą iki galo ir jeigu sulaukiama bausmių, tai tokio pabudžio veiksmai turėtų būti remiami. Nes priešingų atveju tos bausmų nebuvimas neužkerta kelio problemos turėsiam egzistavimui. Tarptautinės darbo organizacijos atstovė savo pasakymų pradžioje sakė, kad pagrindinė problema yra laisvas judėjimas tarp ES valstybių, nes kontrolės nebuvimas skatina prekybą žmonėmis. Mane tai šiek tiek nustebino, nes manau, kad ES juk yra taisyklės, įstatymai, nacionaliniai e, įstatymai, kuriuos būtina gerbti, kurių būtina laikytis, yra teisė taikytina e, komandiruotėms darbuotojams, yra kontrolės struktūros, policija, muitinė, e, įdarbinimo įvairios agentūros ir kontrolės struktūros. Tai, kas vyksta tolimuosiuose rytuose, aišku, yra sunkiai sukontroliuojami dalykai, tačiau tai, kas vyksta valstybėse narėse, manau, yra visiškai sukontroliuojama. Svarbu, kad būtų pasitelkiamas tos kontrolės priemonės. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Tavareš, dvi minutės. Dėkoju. Aš turėjau dalyvauti taip pat ir žmogaus teisų pakomitečio posėdėje ir abu komitetai dabar nagrinėja panašius klausimus. Taigi, žmogaus teisų komitetas ir šis komitetas nagrinėja panašius klausimus. Ko gero būtų verta surenkti jų abiejų bendrą posėdį. Aš turėčiau klausimą poniai Andrės. Ji kalbėjo apie 800 tūkstančių žmonių, kurie yra priversnai dirbantis. Skaičius didžiulis. Galbūt galėtumėte papasakoti, iš kur tas skaičius yra gautas, kokiuose srityse tie žmonės dirba. Gal galėtumėt paaiškinti, iš kur tas toks skaičius ir antra? Ką tik e, išklausiau, ką sakė kolega Sondergaard. Jis kalbėjo apie paklausą nelegaliam darbui, nes įmonės asociacijos ar mažos įmonės ko gero laukia tokių nelegalių darbuotojų. Jos naudojasi jų paslaugomis pasiteltami migrantus tokiems darbams didelės įmonės kartais irgi nevengia pasimti tokių nelegalių e, keliasdešimtis darbininkų. Ką mes, ką mes galėtume pasakyti, ką Jūs manote apie, pavyzdžiui, minimalų europinį darbo užmokestį. Tai būtų naudinga kovoti su nelegaliu darbu. Galbūt tai atgrasytų e, darbdavius primti į darbą nelegaliai žmonės nes jeigu tektų mokėti tiek pat nelegaliam darbuotojui kaip legaliam, tai tuomet nebebūtų paskatos e, naudotis nelegaliais darbuotojais, nelegaliais migrantais. Portugalijoje, pavyzdžiui, girdime, kad portugalai yra eksploatuojami Ispanijoje arba Belgijoje, Luksemburgė ar Olandijoje. Tiesiog norėjau sužinoti, ar tai yra skaitlingas reiškinys ar ne. Dėkuoju. Ponas Kostelo. Ponia. Uh, Ačiū už labai įdomus pasisakymus. Informacija apie statistiką buvo labai naudinga. Pirmiausia, dėl Frontexo. Aš jau klausiau klausimą apie koordinatorę, kiek yra e, pas ją darbuotojų, kokius išteklius jį turi. Toliau, dėl lytinio išnaudojimo aukų ir TDO patirties privartinio darbo srityje. Kai e, aukos e, aptinkamos pasienyje, kokio, kokią pagalbą gali jums suteikti pasienyje. Norėčiau sužinoti apie žmonių, kurie užsima žmonių prekybą profilį. Būtų įdomu sužinoti, kokios asmenybės, koks yra jų profilis, tie žmonės, iš kur jie yra, kaip jie save pateikia visuomenėje. Vienas iš klausimų, E, su kuriuo dirbu Airijoje, ypač kalbant apie pirkybą žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais aukomis, yra tai, kad visa pramogų pramonė yra pilna žmonių, kurie galėtų būti žmonių prekybos, pinigų plovimo, korupcijos aukos. Daugelio šalių yra e, reguliavimas suaugusiems skirtų pramogų, tačiau kai kuriuose šalise nėra. Ar kas nors iš pranešėjų turi nuomonę apie tai ar pasiūlymų, kaip galima būtų reguliuoti pramogas suaugusiems. Dar vienas klausimas, kuris buvo manėtas, yra paklausa neteisėtam darbui ir išnaudojimui. Būtų įdomu sužinoti, kaip būtų galima sumažinti paklausą lytiniam išnaudojimui. Jeigu valstybės narės kriminalizuotų asmenis, e, kurie e, nori pasinaudoti e, aukomis, o ne kriminalizuojant prekybą žmonėmis aukas ir dėl TDO. Dubline yra daug imigrantų, kurie dirba namų ruošos darbą privartinį darbą, nors jie nebūtinai yra žmonių prekybos aukos ir galėtų būti tam tikri teisės aktai ir šioje srityje galėtumėt galbūt ką nors parekomenduoti. Na ir toliau e, darbas su NVO, kaip e, jūs koordinuojate darbuotojus e, policijoje ar NVO, kurie gali susidurti dažnai su aukomis. Ačiū ir paskutinis pasisakymas ponė Zaborska, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Príspevky aj za to, čo robia, e, za ich aktivity proti obchodovaniu. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū kolegoms, kurie pateikė savo pranešimus. Suprantu, kad reikia kovoti su priekyba žmonėmis. Jūs kalbėjote apie persekiojimą taikomą tų nusikaltimų uh, autoriams. Manau, kad prekyba žmonėmis turi būti laikomas vienas iš, vienu iš baisiausių nusikaltimų. Tai yra ta prekyba, kuriai pritarti neįmanoma, nes dažnai tie žmonės yra perkami tam, kad jie paskui būtų išnaudojami pornografijos srityje. Vaikai taip pat kenčia nuo tokio pobūdžio prekybos. Tad aš norėčiau paklausti, kokį vaidmenį jūsų veikloje vaidina prevencija, nes ypač kalbant apie vaikus, yra būtina, kad jie netaptų tokių reiškinių, tokios prekybos aukomis. Tad reikia vykdyti plataus masto prevenciją. Ir norėčiau paklausti, kokie yra jūsų prevencijos veiksmai Frontexe ar kitur. Ačiū. Pone Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Atleiskite, bet turėjau dalyvauti kitame posėdyje parlamente. Vėluoju į posėdį, prašau man atleisti. Tačiau negalėjau praleisti šios progos išklausyti pranešimų. Noriu užduoti klausimą susijusiu su skaičiais. Ar yra kokie nors palyginamieji skaičiai tarp tų lėšų, kurios gaunamos iš prekybos žmonėmis ir lėšų gaunamų iš kitokios nusikalstamos veiklos. Pavyzdžiui, pinigų gaunama iš prekybos narkotikais, iš kontrabandos, iš prekybos ginklais. Ir kiek gaunama iš prekybos žmonėmis? Ar egzistuoja tokie palyginamieji skaičiai? Be to, buvo kalbama apie žmonių grobimą. Nes tai taip pat yra didžiulė problema, nes žmonės grobiami tam, kad būtų vėliau parduoti. Yra tokiu atveju. Ir žmonės, kurie užsima prekybą žmonėmis turėtų būti tinkamai nubausti. Yra tokių ir kaip, kaip paimti tuos nusikaltėlių pinigus, kaip jums atrodo, kur juos geriausia būtų panaudoti, ar egzistuoja kokia nors formulė, gal tos lėšos panaudojamos pagalbai aukoms teikti nuo tų nusikaltimų. Tad ar egzistuoja kokie nors skaičiai šią temą taip pat? buvo galima panaudoti tas paimtas lėšas nusikaltelių programoms, kurios skirtos pagalbai aukoms. Ačiū poniai Ajela Sender. Ir prieš suteiktama žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų atsakyti klausimus, noriu padėkoti Europolui ir ponui Wright direktoriui, nes jis komitetui atsiuntė rašytinį vertinimą dėl to, kokią grėsmę kelia prekyba žmonėmis. Sekretoriatas praėjusią savaitę išdalijo šį dokumentą ir aš pat norėčiau pasakyti dvi pastabas. Pone Mačiau kalbėjo apie savo vizitą Kambodžoje. Jos klausant man susidarė įspūdis, kad, kad klausausi dokumentinio pasakojimo, dokumentinio aprašymo E, to, kas vyksta Kambodžoje. Trijų, keturių, penkių merg metų mergaičių išnaudojimas Kambodžoje. Pažinojau jau ir aš moterį, kurio, kurią šeima pardavė, kai jai buvo ketveri metukai, jie atsidūrė viešnamyje. Jai paskui pavyko pabėgti, paskui slėpėsi namo Rusija su žiūrkėmis ir prieš pabėgant jinai kentė baises kančias, jai būdavo, jai būdavo baudžiama fizinėmis bausmėmis, jai būdavo kalamus vynis į galvą, nes neatsisakydavo uh, e, uh, e, užsimti prostituciją. Kambodža, norėjau pasakyti, yra žmonių, kurie atmeta prekybą žmonėmis, kurie yra prieš vaikų prostituciją. Pone Matijo, kaip ir kiti kalbėjusieji, minėjo, kad vykstantieji sekso turizmo į Kambodžą žino, kad e, vyksta prekyba vaikais. Taigi klientai dažnai būna europiečiai. Pone Ajala Sender taip pat paminėjo aktualius dalykus. Dažnai tarptautinė spauda susitelkia prie problemos ir klausia, kokia ekonominė nauda yra gaunama iš tų nusikaltimų. Taigi ekonominių požiūrių kiek iš tos prekybos žmonėmis uždirbama, kokią ekonomikos dalį tai sudaro, ar jūs turite skaičių, ar esate atlikę ekonominius paskaičiavimus, galbūt dabar tą darote. Ir dabar penkiam žodėm suteiksiu žodį ponui Van Hill, kad jis galėtų sakyti užduotus klausimus. Um, from... Pirmiausia, klausimas dėl maršruto iš Nigerijos keliaujama oro jei žmonės turi pinigų ir jie gali susimokėti už padirbtus dokumentus. Ir prekės oros, oro vežamos, o kas neturi pinigų keliauti oro, keliauja ilgai, sausumą ir e, jūrą, Ir e, kai žmonės užverbuojami, jie pradeda keliauti e, patys ir galvoja, kad gaus gerą darbą. Tad toks e, maršrutas Mirė Fasirijadu buvusi lobizmo kompanijos pirmininkė, dabar yra ji komisijos prekybos žmonėmis koordinatorė, aš nežinau, kiek jinai e, medžiagos turi, bet e, čia yra e, atstovų iš, iš jos tarnybos, tai galbūt mane pataisys, kad jau užsiema mm, strateginių ir politikos orientavimo, siekia gerinti koordinavimą tarp kitų dalyvaujančių ir dirbančių šioje srityje, o jų nemažai yra, tai iš tiesų reikia gero koordinavimo. Uh, nesakiau Belgijos pasieniečiai, sakiau, 400 tūkstančių pasieniečių iš viso tiek, ar ES nėra vien tik tai Belgija ir pačių įvairiausių e, tautybių. Bet vėl paminėjote žodį Belgijos. Aš sakiau, 400 tūkstančių pasienio apsaugos darbuotojų. Turi šimtai belgų. 4 ir 5 nuliai. Pasieniečių. 400 tūkstančių. Keturšimtai tūkstančio patvirtina pirmininkai. Atsiprašau, negalime dalintis Frontexo žvalgybiniais duomenim, nenorime, kad tie žmonės patektų į gatves, kad prekiautojai to pasinaudotų. Tad vadovų negalime pasinaudoti, kalbant apie Kiniją trumpai, tai visai kitas pasaulis. Aišku, tai labai įdomu. Visų pirma, vyras negali būti prekybos žmonėmis auka, tai yra daugiausia moteris ir vaikai, skaičiai kur kas didesni. Uh, tų žmonių, kurie nukenčia. Pavyzdžiui, gali būti kūdikių grobimas, pardavimas. Ir tai yra didelis ir Kinijos vyriausybės prioritetas, didžiuliai skirtumai tarp jų ir mūsų. Pas juos beveik šimtas procentų nusikaltelių yra nubaudžiama. Mes labai nuo jų atsiliekam. Ką ES galėtų geriau daryti? Uh, Ką galėtumėm padaryti? Na, dažniausiai tai lėšų klausimas. Teisės augininkams labai brangu yra e, rinkti visus rodiklius. E, mano kolega iš Niderlandų visada, visada sako 0 plus 0 plus 0 plus 0 lygų vienetui reikia surinkti visus nulius e, ir reikia turėti tam tikrus rodiklius tų atvejų. Tai tam prireikia daug laiko, laimiai dabar jau nebereikia aukos pareiškimo, bet vis dėlto valstybės e, tai turi e, gyvendyti labai gerai, nes e, aukos labai dažnai keičia savo pareiškimus, nes bijosi prekiautojų ar bijosi policijos. Tad manau, taip. Pajėgumo klausimas kyla Frontex, aš vienintelis užsiemu koordinavimo, dar porą žmonių Kitur iš tiesų pajėgumų reikia daugiau, visuomeniai labai brangu kovoti su prekiautojai žmonėmis. Jau dešimtmetį renkame duomenis ir vis dar negalime rinkti jų tinkamai, tad reikėtų rimtai pagalvoti, į ką susikoncentruoti, kur panaudoti lėšas. Tad e, čia yra galimybių tobulinti darbą. Gal perleisiu žodį kolegijai. Ačiū. Užduota daug svarbių klausimų, laiko labai mažai dėl apibriešties. Norėčiau tik tai pasakyti, kad mes sutarėme su kolegomis iš jungtinių tautų, jei žmogus buvo apgautas tas sutikimas, savanoriškumas tampa, tampa niekiniu. Neakcentuokite savanoriškumą, nes mes žinom, kad jie dažnai apgaunami būna. E, skaičiai išskaidyti. Na, norėtumėm išskaidyti e, duomenės pagal šalis, e, profilį, e, sektorių, kad duomenės būtų tikslesni, bet to negalime padaryti, nes nepakanka duomenų, su daugeliu šalių dirbame, norėtumėm dirbti su visom valstybėm narėm, čia kreipiamės į jas, kad būtų galima ir integruoti duomenės ir juos išskaidyti, turime gairias, kaip tai galima padaryti, priemonės turime, prašom, ateikite pas mus, su džiaugsmu su jumis dirbsime kiek uždirbama iš prekybos žmonėmis. Turime penktųjų duomenis. Čia neminėjau to skaičiaus, nes remiantis naujausiais tyrimais tas skaičius tiesiog per žemas. Devintaisiais tai buvo 32 milijonai JAV dolerių gautų visam pasaulyje E, iš prekybos žmonėmis, bet manom, kad skaičius per mažas yra ir pasaulinių lygmenių kalbant turėtų būti šimtai milijonų ir e, kalbant apie tai, iki metų pabaigos e, laukiame naujos ataskaitos. Ką ES galėtų geriau daryti? Čia daug klausimų buvo, daug pastabų. Visų pirma, vertinu tai, kad akcentuojate paklausą, TDO tai daug metų jau sako, reikia užsijimti tuo, reikia šviesti vartotojus. Žinoma, čia yra skirtumas seksualinių paslaugų paklausa ir darbo paklausa. Ir čia į detalės negaliu leistis, ar tai reikėtų e, kriminalizuoti ar ne, čia atskira diskusija. Labai atsargiai reikėtų vertinti dabartinius modelius, kas veikia, kas ne. Tačiau iš tiesų matome e, įrodymų, kad kai e, dirbame su įmonėm, darbdavių organizacijom, na, taikant uh, tiekimo grandinės požiūrį, tai pasiteisina. Čia galima pasimokyti, bet dar tik tai darbo pati pradžia. Žinoma, akivaizdu, kad kai kalbama apie išnaudojimą darbo tikslais, negalima tik tai kriminalizuoti kiekvieno, kas perka pigius marškinėlius. Tai akivaizdu yra, tad čia reikėtų kitokio požiūrio. Daug ką galima padaryti ES lygmenių, kad būtų galima integruoti šį klausimą į kitas politikos rytis, kad būtų galima skatinti geresnį koordinavimą. Ir čia turiu galvoje priekybos generalinį e, direktoratą, kaip e, sukurti tą ryšį. Buvo e, minėtos ir trečiosios šalis, kalbant apie vystomosios pagalbos generalinį direktoratą, kalbant apie vystomąją pagalbą. Ar reikėtų tik, susikoncentruoti tik tai į imigraciją prieglopsti, galbūt reikėtų tai labiau atverti, taikyti platesnį požiūrį. Tačiau taip pat reikėtų atižvelgti į tai, kad turi būti remiamo žmogaus teisės, lyčių lygybė ir taip toliau. Kokiu priemonių reikia? Kalbant apie įgyvendinimą, mes parengėme elektroninę priemonę skirtą darbo inspektoriams Tai paleidome e, šiandais, e, e, šiais metais, visuomeniai tai prieinama, tą priemonę galime pasidalinti ir šioje srityje daug ką reikia nuveikti. Yra gerosios praktikos pavyzdžių ir iškėjančių iš kelių valstybių narių šiuose priemonėse tai minime. Tad iš tiesų daug ką galima tobulinti, galima organizuoti tikslinės inspekcijas veiksmingas inspekcijas, kad būtų galima identifikuoti nusikaltelius. Ir matom, kad e, iš tiesų koordinuoti darbą galėtų ir inspektoriai, ir privačios įmonės. ES e, remia projektą e, kuriame dalyvauja profsąjungos, NVO ir taip toliau, kad būtų galima padėti migrantams, kalbant apie prekybą žmonėmis. E, paslaugų aukoms arba nėra, arba tų tarnybų nepakanka. Ir turbūt ta priežastis ir, ir yra, kodėl tiek mažai išsiaiškinama aukų, nes aukos iš to nieko negauna. Tik tai e, pranešama apie e, tas aukas, bet jos nepripažįstamos prekybo žmonėmis aukomis. Tad turbūt čia turėčiau sustoti, nors klausimų buvo labai daug. Vi ringrazio, siete stati mm, molto precisi, nei, siete stati nei tempi e soprattutto vi ringrazio. Labai ačiū, pateikėte labai tikšus atsakymus ir laikėtės jums skirto laiko. Dėkoju jums nuoširdžiai už paaiškinimus ir šių aspektų pristatymą. Aš esu įstikinusi, kad mūsų komitetas pasinaudos jūsų pateiktą informaciją, jūsų nuomonėmis. Labai ačiū. Esu įstikinusi, kad susitiksime vėl. Čia buvo tik pirmasis keitimasis nuomonėmis. Tokių renginių bus ir daugiau. Dabar antroji šios popietės dalis - nelegali prekyba atliekomis ir kitos, kiti aplinkos nusikaltimai. Nelegali prekyba atliekomis paprastai yra e, nusikaltimas, e, tai yra labai pelninga veikla, pavyzdžiui, Italijoje ši prekyba mafijos laikoma kaip auksinė. Tai yra taip pat ir tarpvalstybiniai e, nusikaltimai. Todėl mums ši tema įdomi ir išklausysime dviejų pristatymų, dviejų atstovų. Pirmiausia, Julian Newman iš aplinkosaugos tyrimo agentūros iš Londono ir Lega Ambiente vicepirmininkas Stefano Čiefani. Lega Ambiente yra viena iš svarbiausių aplinkosaugos asociacijų Italijoje nuo 1997 metų. Ji rengia pranešimą apie ekomafiją. Kartu su Italijos teisės saugos institucijomis. Praėjusią savaitę jie pristatė savo pranešimą ir aš tikiuosi daug sužinoti iš jų ir šiandien. Ir aišku, e, patiktą informaciją mes galėsime pasinaudoti savo darbe. Na, o dabar e, prelegentams skiriama po 15 minučių. Po to prašysiu kolegų nekalbėti ilgiau kaip dvi minutės, nes kitaip turėsiu juos stabdyti arba sutrumpinti atsakymų laiką. Labai svarbu išgirsti prelegentų atsakymus. Taigi 15 minučių kiekvienam iš mūsų svečių ir po to išklausysime koordinatorių pranešimų klausimus, o po to kitų kolegų. O po to paprašysime svečius atsakyti į klausimus. Taigi pirmiausia, žodis Julianui Newmanui, Europos aplinkos agentūra. Aplinkos tyrimo agentūra iš Londono. Ačiū pirmininkė, aš esu iš nevyriausybinės organizacijos Londone, kurios nereikia painioti su aplinkos agentūra, kas yra vyriausybinė organizacija. Mes dirbame 24 metų, turime biurus Londone ir Vašingtone ir partneria palaikoma partnerystė santykius su kitomis šalimis Indonezija ir kitomis Kinija. Mes tyrime aplinkosaugos nusikaltimus, aplinkos nusikaltimus, mes e, darbam tyrimės, skelbėme informaciją, norime, kad e, teisės sauga efektyviau dirbtų, taip pat e, apmokome vietinės nevyriausybinės organizacijas šalise, kur vyksta tokie nusikaltimai. Apie ką čia kalbame? Yra daug aplinkos nusikaltimų apibrėžčių, bendriausias yra tarptautinio nusikaltimo tipas, tai yra nelegali prekyba gyvūnais, mažėjančių, nenykstančių cheminių medžiagų kontrabanda, prekyba pavojingomis medžiagomis, taip pat nelegali, nelegalius miškų kirtimas ir prekyba mediena ir nelegali žvejyba. Tai yra svarbiausios penkios kategorijos. Pirmosios trys kategorijos aprašytos tartinėse konvencijose, gyvūnų tai yra CITES konvencija, ozono cheminės medžiagos tai yra Kyoto protokolas, o e, pavojingos medžiagos tai yra Bezalio konvencija. Nelegalus miškų kirtimas nėra reguliuojamas tarptautiniu mastu. Ir žvejyba taip pat. Keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, prekyba tam tikros rušimis, pavyzdžiui, tigr, tigrais, kurių likę tik tai 3000 e, natūralioje aplinkoje. Ozoną e, naikinančios medžiagos. Kai kas nustemba, kad yra nelegali prekyba šiomis medžiagomis. Kadangi pasaulis nusprendė sumažinti ar panaikinti šias medžiagas, atsirado juodoji rinka dešimtmetyje 90 procentų tų medžiagų buvo prikiaujama juodoje rinkoje. Nelegalus miškų kirtimas yra problema daugelėje pasaulio šalių, ypač Amazonės, Kongo baseinuose, Indonezijoje, Pietričių Azijoje. Darktinio reguliavimo čia nėra. Prarandama 15 milijardų eurų kasmet, o e, reaguojama tik regioninių lygmenių. Pakalbėsiu apie tai šiek tiek vėliau. Šie nusikaltimai turi bendrą poveikį. Nelegali žvejyba ir miškų kirtimas yra išteklių vagystė. Ir tai daro įtaką e, bendruomenėms gyvenančios tuose regionuose. E, tai pakerta valdymą, valdyseną ir skatina korupciją. Jeigu kalbėsime apie medienos prekybą, tai aišku, kad e, paparkami pareigūnai ir kiti darbuotojai didinama klimato kaita, nes 20 procentų emisijų yra kilinama iš e, miškų kirtimo ar prekybos tomis ozoną naikinančiomis medžiagomis. Tai taip pat turi poveikį žmonių sveikatai, nes ozono sluoksnio nikimas daro poveikį visą gyvybę žemėje. O kai kalbame apie pavojingas medžiagas, ypač elektroninės medžiagas, kurios turi toksinių medžiagų, kai jos išmetamos tiesiog, e, tai, tai turi poveikį ir gruntiniam vandeniui, jo taršai ir kitiems dalykams. Žinoma, visą tai kelia pavojų ekosistemoms, nes neteistas e, miškų kirtimas daro poveikį vandens, grūdinio vandens lygmeniui. Ir, aišku, nelegali prekyba medieną mažina ir medienos kainą legalioje rinkoje. Bendrų charakteristikų yra keletas. Atrodo, kad čia nėra aukų. Jeigu kažkas e, kontrabandą perveža keletą kanistrų e, ozoną naikinčių medžiagų, tai atrodo, vaikos nėra tačiau aukos yra visi, nes klimatas paveikia visus. Dėl tokio suvokimo, kad nėra aukų, tokiems nusikaltimams taikomas mažas prioritetas. Tačiau e, tai gali e, sukelti e, netgi aplinkos aktyvistų žudimus kai kuriuose šalise. Nusikaltėliams tai yra patrauklus nusikaltimai, nes nėra didelė rizika, kad juos pagaus, niekas nekreipia dėmesio, o pelnas yra nemenkas. Korupcija yra viena iš bendrų charakteristikų. Tai yra dažnai transnacionaliniai organizuotai nusikaltimai, nes įtraukiama daug žmonių įvairiose valstybėse ir kontinentuose. Todėl šios nusikaltimus e, išaiškinti yra sudėtinga taip pat. Pateiksiu keletą skaičių. Skaičius patikrinau pats. Kaip? Aišku, oficialios statistikos nelabai yra. Na, laukiniai gyvūnai. Nusikaltimai čia generuoja maždaug 7 milijardus eurų. Miškų kirtimas kainuoja 7, 15 milijardų dolerių. Pavojingos medžiagos duoda 12 milijardų dolerių pelną. Nelegalus, nelegali žvejyba 4,2 milijardo eurų. Taigi milijardai eurų pelno, kuris atitenka nusikalstamoms grupuotėms. Pavyzdžiui, e, mažos rizikos nusikaltimai. Turėjome atvejį, kai radome konteinerį pakeliu į Singapūrą su dramblio kaulu. Jo viduje buvo šešios tonos dramblio kaulo. kaulo. Tai yra maždaug Keletas šimtų dramblių buvo nu, nužudyta, kad būtų galima surinkti tiek dramblio kaulo. O bauda importuotojai buvo 2000 eurų, e, dolerių. Kiti transnacionaliniai nusikaltimai. Prieš keletą metų e, sudomėjomės e, merbau medžio medienos e, kontrabandą iš Indonezijos į Kiniją. Piko metu buvo kontrabandą pervežama 300 kubinių metrų, 300 tūkstančių kubinių metrų per metus. Sindikatas buvo labai gerai organizuotas, atsiprašau, 300 tūkstančių per mėnesį. Kertama buvo Malazijoje, šipsus samdydavo Singapūro brokeriai ir bankai. Šanhajoje ir Kinijoje būdavo supirkta, supirkama mediena, o po to išgabenama į Junktinės valstijas ar į Europą. Taigi visas transnacionalinis vaizdas. Dabar pateiksiu konkretesnių pavyzdžių apie Europą, nes kalbame šiandien apie Europą. Manoma, kad Europa importuoja maždaug už 3 milijardus eurų nelegaliai iškirsto miško. Tai yra maždaug 16 procentų. ES atsakas e, buvo sukurti politiką dėl miškų teisės įgyvendinimo, valdymo ir prekybos. E, ir čia yra pasirašomas sutartis su šalimis, kur kertamas miškas. Na ir sukuriamas medienos reglamentavimas. Jis įsigalios, e, tas reglamentas įsigalios 13 metų balandžio mėnesį tai yra progresyvus aktas, mums šiek tiek rūpi, kaip jis bus įgyveninamas. Apie tai kalbėsiu šiek tiek vėliau. Tačiau, aišku, nu, politika gera, tačiau susitraktėse daug gražių žodžių, tačiau jų įgyvendinimas dažnai atsilieka. Elektroninės atlikos. Tai yra pavojingos atlikos, pavojingų atlikų forma, greičiausiai auganti atliekų forma, kadangi tų elektroninių aparatų vis daugėja ir jie dažniausiai išmetami. Yra antrinis jų pavartojimas, tačiau dažnai sugedę prietaisai tiesiog išmetami. Europos Sąjunga e, atsiranda maždaug 8 milijonai tonų per metus tokių atliekų, 75 procentų negalima susekti, nors yra e, griežtos taisyklės pagal WI e, direktyvą, dėl to, ką galima išvežti, ko negalima. Tačiau tokio išvežimo vis tiek yra daug, daug kas atsiranda Vakarų Afrikoje ir Azijoje, kur uh, tie aparatai išmetami nesaugiai ir taip teršiama, teršiamas dirbožėmis. Taigi, vienas iš atsakų buvo Impel tinklo sukūrimo, tai Impel yra profesionalai dirbantis e, e, pavojingų atliekų srityje. Ir direktyva, kuris sustiprinta šiemet, e, sustiprino tą reikalavimų sistemą. Praėjusiais metais mes analizavome Junktinės karalystės vaidmenį nelegalioje elektroninių atliekų prekyboje. Mes sulaužėme keletą televizorių ir monitorių įdėjome jos sekimo prietaisą ir e, paleidome ją atliekų sistemą. Ir tuomet mes susekėme šios prietaisus Ganoje, kurie buvo, e, jie neturėjo tie prietaisai būti išmesti, išvežti iš ES niekur, tačiau jie atsidūrė Ganoje. Čia tie prietaisai buvo vat, gadinami, naikinami būtent tokiu būdu, e, labai pavojingu būdu. Kitas Europos e, pavyzdys yra ozoną naikinčios medžiagos. E, šios medžiagos e, pamažu išimamos išnaudojimo. Ir didžiausias atvejs Europoje buvo 97 metų byla, kai Taifun bendrovė importavo iš Kinijos maždaug 700 tonų ir pardavinėjo juos Europoje. Ši byla sukėlė tarptautinio bendradavimo poreikį. Vokietija pasirašė sutarimus su šalimis, tačiau nuteistas buvo tik tai brokeris Vokietijoje. Šios medžiagos panažu išimamas išnaudojimo, tačiau paklausa jiems yra didžiulė. ES uždraudė 2010 metais parduoti R22 cheminės medžiagas tačiau jų yra labai daug. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose sulaikoma šimtai tonų CFC, o brokeriai Kinijoje panaudoja vyriausias schemas, kad parduotų jas Europoje. 20 tonų Europoje buvo sulaikyta prie Rusijos-Suomijos sienos. Čia matome tinklą, kaip žmonės užsima CFC kontrabandą iš Kinijos į Rusiją. Įdomu tai, kad tarpininkas buvo Junktinės karalystės bendrovė, brokerių bendrovė ir jie tai dirbo nuo praeito amžiaus 10-mečio. Atrodo, kad e, žmonės vis tiek ilgai užsieima šiais nusikaltimais, nors ir kovojama su jais. Pabandžiau išdėstyti taip pat uh, koks yra aplinkosauginių nusikaltimų mastas. Pateikiau keletą pavyzdžių iš Europos. Aišku, kad yra ir iššūkių. Bent jau pati, pats prekybos mastas ir spaudimas e, muitininkams greitai uh, apdoroti prekes ir konteinerius, uh, uh, neleidžia jiems atidžiai dirbti, taip pat trūksta politinės valios, yra kliučių veiksmingam tarpusiniam bendradarbiavimui. Pavyzdžiui, šiandien kalbėjome apie Europolą ir kitas organizacijas, kurios, e, kuriams sunku dėl jurisdikcijų bendradarbiauti. Jeigu sulaikai tam tikras priekės, pavyzdžiui, dramblio kaulą, tai dažniausiai nesukelia teisinio persekiojimą, tiesiog konfiskuojamos prekės. reikia įgyvendinimo pagristo, taip pat e, surinkama informacija. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės aplinkos agentūra dažnai presoje blogai minima dėl tų elektroninių atliekų, kurios atsiranda Afrikoje. Jie surengė, parengė komandą, pradėjo naudoti techniką, kaip ir tyriant kitus e, nusikaltimus. Ir dėl to sulaikymų ir nuteisimų skaičius padidėjo. Taigi gerų, gerų pavyzdžių taip pat yra, kai kur Europoje yra specializuotos aplinkos saugos nusikaltimų e, organizacijos, pavyzdžiui, Niderlanduose yra regioninių iniciatyvų, kaip sakiau, Impel, Europos atliekų tinklas, kurie bendravauja su savo partneriais Azijoje ir tarptautiniu mastu taip pat šie nusikaltimai vertiname šiek tiek rimčiau. E, įvyko ne viena koordinuota operacija Viena iš jų buvo Demeter operacija skirta e, susekti atliekų susekimą. E, ir taip pat Interpolas turi savo programą Eko žinutės formą. Taigi darbas šioje srityje plečiasi. Tačiau pateiksiu dar vieną pavyzdį, kodėl E, Jūs komitetas turėtų atkreipti dėmesį į šios neskaltimus. Tikriausiai žinojate apie vietą Bonkai e, prie Kinijos Vietnamo sienos. Ši vieta tapo įvairių nusikaltimų centru. Tai yra ta vieta, kur 65 procentai žmonių, kuriais prekiaujama iš Vietnamo, e, kurie kerta sieną. Grazie. Grazie, signor Julian. Eh, Dėkoju, ponui Julian Juman. O dabar 15 minučių žodis organizacijos legambiente vicepirmininkui Stefano Čefiani. Prašau. Grazie Presidente, grazie dell'invito a tutta la. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Savo pranešime norėčiau papasakoti Jums apie mūsų asociaciją, apie darbo grupę, kuri buvo sukurta Italijoje pastaruoju metu. Mes norėjome kovoti su aplinkos saugos mafijos arba ekomafijos reiškiniu. 1994 metais Legambiente įsteigė e, nusikaltimų aplinkai e, stebėsenos centrą. Jis įsikūręs yra Romoje, bet dirbama su tūkstančių vietinių grupių, patarėjų, advokatų. E, to, jie padeda mums darbę. 1994 metais buvo paskelbtas pirmasis pranešimas apie ekomafiją. Po trijų metų, 1997 metais, šis pranešimas tapo metiniu reiškiniu legambientė, kad galėtų parengti šį pranešimą, dirba kartu su, su, su visomis institucijomis, kurios domisi nusikaltimais aplinkos saugai, e, su prokuroro institucija, su uh, antimafijos nacionalinių biurų su Italijos parlamentu. 1995 metais parlamente buvo sudaryta parlamentinė tyrimo komisija, kuri turėjo tirti atliekų e, problemą, nelegalę priekybą atliekomis. Mes taip pat dirbame su muitinės tarnyba mūsų šalies. Ji vaidina labai svarbu vaidmenį, E, užtikrindama uostų ypatingai kontrolę. Tai yra ta darbo grupė, kurie apima įvairias asociacijas, piliečių atstovus, nevyriausybių organizacijas ir valstybės institucijas. Visą tai e, leidžia palaikyti tokį unikalų bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis struktūromis. Ekomafija yra tas terminas, kurį mes sugalvojome 94 metais. Po penkių metų šis terminas buvo įtrauktas į žodyną dzingarelį. E, Tai yra plačiausiai paplitęs italų kalbos žodynas. 2001 metais pasirodė kitas žodis - ekomonstras. Mes norėjome tuo pasakyti, kad kalbame apie pastatus, kurie greuna bendrą aplinką. Tai yra tas žodis, kurį e, sugalvojo taip pat mūsų asociacija Legambiente. E, dabar e, buvo išleistas 18 pranešimas, mes Liepos 4 dieną pateikėme paskutinę versiją. Pone Alfano dalyvavo, pateik, pristatant paskutinę versiją, dalyvavo taip pat aplinkos apsaugos ministras jį pristatant. Taip pat dalyvavo e, parlamento komiteto kompetentingo pirmininkas. Tai yra tas pranešimas, kuriame apibendrinama e, apibendrinamas visas atliktas darbas. 33 817 nusikaltimų buvo padaryti, praktiškai 4 per valandą buvo areštuoti 305 asmenys, užregistruota daugiau negu 27 tūkstančiai skundų. E, konfiskuojama e, konfiskuoto turtų pasitaikė e, daugiau negu 8 tūkstančius, tai 9 tūkstančius atvejų. Šiemet mes manome, kad apyvarta 2011 metais siekia daugiau negu 16 milijardų eurų. Tai yra praktiškai nedaug besikeičiantis skaičius pagal mūsų rengiamą ataskaitą. Tai sudaro ket, 48 procentai visų nusikaltimų buvo padaryti keturiuose e, vadinamuose mafijos regionuose - Kampanijoje, Kalabrijoje, Sicilijoje ir Apulijoje. Tai štai matote grafiką, kur matote įvairių tipų nelegalią veiklą pavaizduotą statybų sektoriuje, e, gaisrų, taip pat matote nusikalstamų e, vaizdas, ekomafija e, neretai naudojasi gaisrų kaip priemonė vietai atlaisvinti. Taip pat matote nelegalių statybų e, dalį. 2011 metais buvo pastatyta praktiškai 26 tūkstančiai nelegalių pastatų. Tai yra tas sektorius, kuris kur, kur kasmet gauna apie 2 E, milijonus eurų per metus. E, ekomafija tiek uždirba iš to verslo. Ir galima teikti, kad visų nusikaltimų buvo konstatuota 6662. Čia matote regioną, Pizzos Palermo Sicilijoje. Čia plačiai veikia ekomafija ir štai kitas pavyzdys – suniokoto peizažo, statinys pleže. Ir e, jūros lygis pakilo ir dabar tas statinys yra supamas jūros. 3000 nelegalių statinių pasakyta Apulijoje, Vergano nacionalinėme parke. Tuo būdu buvo pakengta taip pat Apulijos regiono kraštovaizdžiui. Mūsų pranešime minimi ir kiti nusikaltimai aplinkai. 11 metais kilo daug miško gaisrų, e, buvo e, padaryti nusikaltimai, naikinant retas rūšis, buvo vagiama ir kontrabanda užsimama, e, nuo to nukentėjo kultūros ir architektūros archeologijos sektorius, 14 tūkstančių beveik nusikaltimų maisto perdirbimo sektoriuje. Mafijos organizacijos vaidina ir dabar dar vai, svarbu vaidmenį šiame sektoriuje. Atliekų tvarkymas ir nelegali prekyba atliekomis. Turime skaičius apimančius laikotarpį 1997 iki 2006 metų ir matote įvairius atliekų kiekius. Atskirais metais yra tokiausia pramoninės atliekos, specialiosios atliekos yra tvarkomos dažniausiai legaliai. Matote skirtumą tarp abiejų sumų - milijonas tonų specialiųjų atliekų nebuvo sunaikinta oficialiuose įrenginiuose. Mes pasinaudojame turimais duomenimis ir matėme, kad buvo sukrautas, at, galima sukrauti atliekų kalną siekianti 30, daugiau negu 3000 metrų aukščio. E, iš tikrųjų daug atliekų nepateko į legalius atliekų naikinimo įrenginius. 2006 metais buvo e, pastebėta daugiausia atliekų, kurios nepateko į, o į oficialų atliekų tvarkymo tinklą. 2006 metais, jeigu materializuotume visas atliekas, įsukraudami 30 tūkstančių metrų e, plotą, kalnas atliekų siektų 3100 metrų aukščio, praktiškai etnos aukštė Sicilijoje mūsų pranešimų paskutiniuose dviejose leidimuose pabandėme kitaip pateikti šiek tiek informaciją dėl tų atliekų, kurios e, sunaikinamos nelegaliai. E, Ekomafija tuo užsima. Mes, pas, mes gavome tuos skaičius, kurie yra oficialūs ir patvirtinti. Buvo atliktas tyrimas, tą atliko teisėtvarkos paėgos 10-11 metais. Dingo 2,4 milijonai tonų specialiųjų atliekų. Tyrimas nepadėjo išaiškinti galutinai, koks tai buvo atliekų kiekis ir kuris dingo. Tiesiog atliekų buvo daugiau, tiek apskaityta buvo 2,4 milijonai tonų. Tiesiog buvo jų daugiau, bet nepavyko to įrodyti, jos dingo tos atliekos. Jeigu paskaičiutume, kiek reikėjo sunkvežimių toms atliekoms pervežti, tai skaičius e, sunkvežimių sudarytų 96 tūkstančius 30. Susidarytų automobilių eilė, kuris siektų nuo Redžio Kalabriją iki e, St. Morico e, Šveicarijoje. Dažnai tos atliekos atsiduria kampanijos rytyje prie kazerto. E, čia veikia nelegalus savartynas. Patlikos išpilamos, paskui padengiama žemės sluoksniu ir nebematyti, kad tai yra savartynas. Taip teršiamas e, dirbožėmis, taip teršiami krūtiniai vandenys. Tai, ką jūs matote čia, yra ne šiaip savo kalnai, tai yra atliekų kalnai. Tai yra regionas prie Fodžijos ir tuose angaruose yra sudėtos pramoninės atliekos atvežtos iš šiaurės Italijos. Ir mes štai čia vėlgi matome atliekų angarą. Paljano regione matote didžiulius maišius, ten taip pat yra sudėtos atliekos iš Italijos šiaurės, dabar Krotonė, Kalabrijos regionas. Vėlgi atliekų, pramoninių atliekų kalnai, 90, e, paskutinėme dešimtmetį praėjusio amžiaus pagaminti e, visiems žinomos įmonės. Ir tos atliekos pilamos e, tiesiog e, ant žemės ūkio paskirties žemės. Štai vėlgi matome atliekų angarus, čia esame prie kazertos. E, matome nelegalų karjerą, kur sutrombuotos atliekos. Štai matote sunkvežimį ir matote, koks yra apskritai to karjero dydis. 2001 metais Italijoje įsigaliojo įstatymas skirtas kovai su ta nelegalia veikla. E, yra įvesta tokia savoka kaip nelegali veikla nelegaliai priekybai atliekomis. E, e, dabar yra lengviau įrodyti egzistuojančius akivaizdžius nusikaltimų atvejus, galima e, gauti reikiamus įgaliojimus, kuriuos galima panaudoti prieš nusikaltelius. Anksčiau tie nusikaltimai buvo laikomi nereikšmingais, o dabar e, nelegalus atliekų tvarkymas e, yra laikomas labai rimtų nusikaltimų kaltimų ir matote, kad kovoti su reiškiniu tampa lengviau. Nuo 2002 metų, matote, įvyko beveik 200 tyrimų, 1229 e, asmenys buvo areštuoti, 676 įmonės buvo įsitraukusios šį reiškinį, 87 tyrimus atliko prokuratūra, 23 atvejai buvo susiję su tarptautinė nelegalia prekyba atliekomis. E, Tuo atliekų kryptis buvo pačios įvairiausios, jos buvo vežamos į 23 skirtingas Europos valstybės, į 10 tiksliau Europos valstybių. 2011 metais dėl bendradarbiavimo su muitinė, sėkmingo bendradarbiavimo, matėme, kad pavyko geriau užkirsti kelią tarptautiniai prekybai. E, atliekų kiekis augo iš Afrikos, iš kitų valstybių. Šiandien maršrutai tų atliekų pervežimo pasikeitė, jos labiau pervežiamos į rytus, ypač į e, Kiniją. E, ten nelegaliai vežimo, vežamos atliekos. Italijoje matote, kiek buvo sulaikyta atliekų, 38 procentų sakytų atliekų sudaro metalas, ket, e, plastikas 48 procentų sudaro metalas. Tai yra tos atliekos, kurias pavyko sulaikyti. Ir tai yra dvi populiariausios atliekų rūšis. Kaip jau sakiau, Kinija, regis, yra dabar populiariausia šalis atliekoms pervežti nelegaliai. Kitų tyrimų duomenimis taip pat minimas Hongkongas kaip viena iš tų šalių, į kurią vežamos atliekos. Italijagi minima kaip atliekų paskirstimo centras, iš atliekos vežamos į Kiniją, Hongkongą ir Izraelį o iš, iš Izraelio į Olandiją. Ir dabar pereinu prie apibendrinimo. Atlikus e, analizę mes galime konstatuoti, kad labai svarbu turėti reikiamus įstatymus ir teisės aktus, kurie padeda kovoti su nusikaltimais aplinkosaugai. Svarbu, kad būtų taikomos reikiamos baudžiamosios teisės priemonės. Buvo priimta direktyva, kuri taikoma šiais pastaraisiais metais. Mes 2010-aisiais perkelime ją į savo nacionalinę teisę. Tačiau tas perkelimas nėra labai kokybiškas. Direktyva nėra labai aiškiai kai kurių nusikaltimų atžvilgių. Ir mes manome, kad reikia nepamiršti, jog svarbu intensyvinti kontrolės veiklą susijusią su įvairia ekonominė veikla. Pavyzdžiui, muitinės veikla turi būti stiprinama. Europolo, Eurojusto, Interpolų ir, ir kitų kompetentingų institucijų veikla turi būti taip pat intensyvesnė šioje srityje. E, Dar vienas mūsų supratimu svarbus dalykas, kad būtų galima sėkmingai kovoti su šia nelegalia prekyba atliekomis, svarbu yra žinoti e, kiekvieną tų nusikaltimo detalę. Reikia surinkti informaciją, kurią mus pateikia nevyriausybinės organizacijos ir taip pat vyriausybinės institucijos. Ir taip pat pasitelkti teisės institucijų teikiamą informaciją. Ir subendrinta ši informacija padeda ap, geriau išsiaiškinti bendrą kontekstą ir tuomet politikams geriau, e, žinant situaciją, yra paprašiau priimti e, tinkamus teisės aktus kovai su šiuo reiškiniu. Reikia taip pat e, suteikti priemonės tiems žmonėms, kurie kovoja su šiais reiškiniais kad būtų svarbu, kad būtų galima tinkamai atlikti tyrimus ir kad būtų galima reaguoti į šio reiškinio besikeičiančią dinamiką. Ačiū. Ačiū. Dabar porą žodžių tars pranešęs Jekolino. Ačiū, pirmininkė. Išklausiau abiejų pranešimų ir turbūt galiu perėti iš karto prie klausimų. Pirmas klausimas panui Niumanui. Uh, dėl nusikaltimų aplinkosaugai. Vienas iš paminėtų dalykų buvo nelegali žvejyba. Savo pastabose norėčiau tai labiau pasigilinti pastaraisiais metais viduržėmio jūros regi, regione vykdytos kelios iniciatyvos susijusios e, su e, Kinija buvo ribojama veikla jūroje, įvairiose viduržėmio jūros dalise. Gal porą žodžių būtų galima išgirsti apie tai ir po to klausimas poniu Čefani. Čia, kalbėta konkrečiai apie atskirus atvejus, minėjote tarptautinę dimensiją, kalbėjote apie triangulaciją. Trys atvejai pristatyti, kai Nusikaltimo centre buvo Italija, statistiniai duomenys įspūdingi, turbūt taip yra ir kitose valstybėse narėse. Ir čia esminis e, turbūt klausimas yra statybos be statybos leidimų, tai yra nelegali statyba. Ir e, labai e, su to susijusi yra mafija, panašiai kaip ir žemės ūkio produktų srityje. kalbėjote apie integruotą požiūrį, kai e, teisės aktai nacionalinių parlamentų perkeliame į nacionalinę teisę. Įdomu būtų sužinoti, ar dabar artėjame prie teisės aktų suartėjimo, turint galvoje, kad e, kilo sunkumo perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę. Toliau Alde vardu ponas Newton Dan. Visų pirma, ačiū panui Niumanui, įdomus pranešimas. Vienas klausimas, kas finansuoja jūsų agentūrą, to nepasakėte. Sakėte tik tai, kad esate nevyriausybinė organizacija, tad įdomu būtų sužinoti tokią informaciją. Toliau, HCFC, aš šiek tiek žinau apie tai, kadangi rengiau parlamente pranešimą to klausimu prieš porą metų. Uh, Kaip transportuojamos tos medžiagos? Aerozolių forma, kaip, kaip transportuojama, nes medžiagos tai pavojingos yra trečia. Vonkai, e, ta Kinijos vietovė, gal galėtumėt pasakyti, kaip rašomas tas žodis, būtų įdomu pasidomėti labiau. Ar jūs pritartumėt tai minčiai, kad Europoje būtų įsteigtas federalinis tyrimų e, biuras. Ir kokia būtų čia jūsų patirtis? Dabar klausimai ponai Čefanė. Ačiū už pranešimą, bet e, ką aš pastebėjau, kad remiantis e, skaičiai kiekvieną dieną pernai buvo įvykdyti 92 nusikaltimai aplinkosaugai, bet Tik tai 30 žmonių e, suimta buvo, tai Italija turbūt visai neblogai nusikaltimus e, vykdyti, nors aišku, tokie skaičiai gazdina. Ar e, nusikasamos grupuotės nekeršė jums, kovojant su jomis? Ir, ir dar. Uh, atlikos gabenamos į Kiniją. Ką Kinai daro su tom atliekom? Perdirba, kaip Afrikoje, ar sumokama tiesiog už atliekų laidėjimą? Kodėl jiems reikia tų atliekų, kitaip tariant? Ačiū. EPP frakcijos vardu, pane Matė. Dėkoju. Pone Niman, jūs kalbėjote apie nusikaltimus aplinkai pateikėte įdomios informacijos, pakalbė, kalbėjote taip pat apie E, saugomas rūšis ir aišku labai skaudu matyti, kad e, žudomi drambliai, brakonieriai tai daro. Ir žinoma, kodėl. Ir tai daroma dėl dramblio kaulų, dėl ilčių, kurios parduodamos Azijos valstybėse, ypač populiaru Kinijoje, pirkti tokius dalykus jeigu e, deklystų, tos iltis laikomos tam tikrą e, ekologinę viagrą. Ir kai kuriuose šalise drambliai pasiekia išnykimo ribą dėl būtent jų ilčių, jie medžiojami. Norėčiau paklausti, ar yra daugiau krypčių, kuriomis vežamos tos iltis ir kodėl jūsų nuomonė nepavyksta pažaboti to brakonieriavimo. Nes, mano manimu, galima šį beitą nuveikti, tai- bet nieko nedaroma. Pone Čefani, jūs nuotraukas parodėte, kurios tikrai yra baisaus vaizdo iliustracija. Ir tiesiog žmonės kurie turi bilietus į Italiją, dabar pagalvos, ar ten skristi dėl tų atliekų kalnų. Jūs kalbėjote apie tai, kad nusikaltimų aplinkai yra daug. Aš manau, kad jų yra ir kitur, ne tik Italijoje, bet šiuo atveju kalbėjom apie Italiją. Tiesiog, ar jūs jaučiate, kad yra toks noras bausti kaip už nusikaltimą, už aplinkos teršimą? Ar priverčiama sutvarkyti tai, kas užteršta? Ar žinote, ar yra panaudojami ES ištekliai, lėšos, kad būtų galima išvalyti užterštas vietas, pavyzdžiui, jūsų regionuose. Ar turite apie tai duomenų? Dėkuoju. Adesso due minuti per la GUE all'onorevole. Ačiū. Dabar žodis porai minučių GUE vardu, panai Sendergart. Dėkoju už jūsų įdomų pristatymą. Ponui Newman turiu klausimą. Jūs pateikėte pavyzdį, parodydamas televizorių, į kurį montavote e, sekimo įrangą. Matėte, kad iš Junktinės karalystės Afrikoje atsidūrė tas televizijos ekranas. Tad norėčiau suprasti, kas įvyko. Ar žinoma, kas įvyko nuo tada, kai savartyną pateko šis televizorius iki jo atvykimo į Ganą? Kam yra naudinga šita prekyba? Kas uždirba iš tokio pobūdžio paslaugų teikimo? Kai kas Afrikoje nori panaudoti šio, šios aparatūros kai kurias dalis, tačiau norėčiau uh, sužinoti, kiek stambieji nusikaltėliai domėsi šitais, šitą veiklą, kiek jie užsieima ją. Dėkuoju. Grazie adesso due minuti all'onorevole Borsellino. Pone Borsellino, due minuti. E ringrazio i relatori per le loro esposizioni. Leiskite padėkoti pranešėjams už aiškius pranešimus, įdomius pranešimus norėčiau išsakyti pastabą. Šį rytą išklausėme Angelas Meik, jį kalbėjo apie narkotikų kelią. Ar įmanomas yra atliekų atsako, atsekamumas? Ar įmanoma atsekti, kur jos keliavo, kur jos buvo? Stefano Čiafanį mums kalbėjo apie padėtį Italijoje, tai yra siaubinga. Tačiau Italijoje nematyti atliekų kalnų, nei sunkvežimių vežančių atliekas. Egzistuoja savartinai, tačiau regis tai tik nedidelė atliekų dalis. O visa kita yra negaliuose savartinuose, juk kažkas tas atlikas turi priimti. Italija turi dabar svarbę priemonę kovai su nelegale prekyba atliekomis. Ar egzistuoja kitose Europos regionuose ir šalyse priemonės, kurios leidžia bausti už šitos nusikaltimus? Ar tas darbas, kurį atliko legambientė Italijoje, buvo atliktas kitose Europos valstybėse. Jeigu kiti prie jo neprisidės, tai tuomet visas darbas neturės prasmės. Pirmininkė, ačiū ponė Vasilina. Pone Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu buvo išgirsti šią įdomią informaciją. Turiu klausimą. Atrodo, kad čia į reikalą įstraukia vis, visai lė šalių - Europos šalis, Rusija, Kinija ir taip toliau. O Italija yra toksai centras, kur paskirstomos atliekos, kurios vyksta tai Europą, tai Aziją ir panašiai. Ar įmanoma kovoti su šituo reiškiniu? Ką įmanoma daryti? Ar jums galite pasakyti, kas vyksta su sulaikytomis atliekomis muitinėje, pavyzdžiui, ar uoste? Ar pastebėjote angarą tokių atliekų? Kas su tas atliekas sulaiko daugiausia? Muitinė ar kokios kitos institucijos? Dabar dėl nelegalios žvejybos. Kolega Jekulino apie tai klausė. Jeigu Kinijos laivas žvejoja nelegaliai. Tai kur jis atplaukė, kur jo uostas, viduržėmio jūroje, kur nors ar kitur. Mauritanijoje galbūt jis prisišvartuoja kartais. Tad kas vyksta? Dabar dėl nelegalių statybų tai vyksta ir Ispanijoje. O kas atsitinka po to, kai konstatuojama, kad iškilo nelegalus statinys? Ar savininkas įgaliotas yra jį nugriauti, ar ne? Norėčiau sužinoti apie tai. Ir paskui politikų įsitraukimas į visą tai. Ar įstatymas jums sudaro pakankamą juridinį pagrindą kovoti su tais reiškiniais ir galiausiai? Ar egzistuoja sistema, kad kviečiai galėtų pranešti apie tokius nusikaltimus? Ar jie būna apsaugoti pranešę apie tokius dalykus ir egzistuoja tokia pranešimų sistema. Dėkoju. Ačiū ir paskutinis kolega, paskutinė kolegė, tiksliau užduosim klausimą, ponia Jotova. Ačiū, pirmininkė, dėkoju svečiams už labai įdomią informaciją. Pirmasis klausimas skirtas abiems norėčiau daugiau sužinoti apie organizacijų statusą. Jeigu teisingai supratau, tai yra pilietinės organizacijos. Todėl norėčiau sužinoti, kaip jos bendrauja su valstybinėmis institucijomis, teismais, teisėkuros e, institucijomis, nes viena didžiausių problemų kylančių pilietinė visuomenė yra tai, kad ji neturi prieigos prie tokios informacijos arba gali su problemomis sunkiai gauti tą informaciją. Mano kitas klausimas yra ponai Čiafaniai. Išgirdome įdomių faktų apie tai, kur nukeliauja pavojingos atliekos. O tarptautinės grupuotės, mafija e, susižiūrė pelnus, net ir mano šalyje Bulgarijoje. Kokiu priemonių įmamasi sustabdyti tokią prekybą, ar jos yra sėkmingos, ar yra e, europinių teisės aktų, kurie padeda šioje srityje ir ar yra gaunama grįžtamosios informacijos iš atitinkamų šalių vyriausybės ir seigių. Ačiū, ponė Jotava. Prieš suteikdama žodį vėlgi mūsų svečiams norėčiau pati tarti keletą žodžių. Manau, kad šiandien mes pamatėme tam tikras realybės dalis ir, aišku, yra sričių, kur situacija dar blogesnė. Jeigu pažvelgsime į detemplį slėnį Agričente, yra daugiau tokių pavyzdžių. arba į kalnus e, šalia Palermo. E, Mikelė Pepe, vadinamas mafijos e, bosų, būtent vykdė savo nusikaltimus. Čia yra, aišku, ir tarptautinė dimensija. Mes esame patvirtinę rezoliuciją šią temą Ir e, to dėka mes sugebėjome panaudoti surinktą informaciją, nes kai kalbama apie konkrečius nusikaltimus, tuomet įmanoma pritraukti dėmesį ir atlikti tarptautinius tyrimus. Manau, kad e, nuo čia galėtume pradėti ir mes. Aišku, kad Italijoje vykdomos pažinimo procedūros e, dėl atliekų tvarkymo direktyvos ir dar vienos direktyvos ir, aišku, e, yra dalykų, kuriais galima pasiremti plėtodami šias temas. Pone Marsanė klausė, kur nukeliauja tos atliekos. Praėjusią savaitę Aš su Kamoros bosu sustikau. Jis yra kalėjime, o jo šeima būtent praturtėjo iš atliekų priekybos. Ir aš paklausiau jo, kokiu būdu komorai pavyko tai padaryti. Jis atsakė, e, taip, kas parodo labai daug. Mes uždirbome pinigus iš atliekų, nes mums tai yra aukso dulkės. Įsivaizduokite, kaip komorai pavyko visą tai padaryti. Jei pavyko tai padaryti todėl, kad politikai ir institucijos yra korumpuoti. Taigi, dar turime penkias minutės kiekvienam iš mūsų svečių. Ponui Newmanui pirmiausia žodis. Labai ačiū už klausimus dėl neteisėtos žvejybos. Mes nedirbame šios rytyje, tik kaip paminėjau, kaip vieną iš penkių tipų. Aš pažįstu, žinau grupės, kurios dirba šios rytyje ir galėsiu atsiųsti jų informaciją. Kas mus finansuoja? Mes esame labdaros organizacija, gauname subsidijas iš privačių fondų, kartais iš vyriausybinio organizacijų, pavyzdžiui, Junktinės karalystės arba Europos Sąjungos. Kaip mes dirbame su valdžios įstaigomis. Mes dalyjomės e, informaciją, mes nesekėme patys kelti bylų, tačiau jeigu randame informacijos, kad atlik, e, vykdomi nusikaltimai, mes nusiuntėme tą informaciją valdžios institucijomis. Pavyzdžiui, anksčiau esame tai darę su Indonezija, su Interpolu, Amerikos e, teisingumo departamentu. Mes patikėme tokią informaciją atitinkamams institucijoms. Dėl Monkai, e, M-O-N-G-C-A-I. Tai yra pasienyje tarp šiaurės e, Vietnamo ir Guanxi provincijos. Apie tai perskaičiu straipsnį Financial Times, galėsiu Jums atsiųsti nuorodą. Dėl brakonieriavimo, e, e, dramblių brakonieriavimo, jų a, iltis naudojamos dažniausiai papuošalams, ne medicinai. Problema yra ta, kad yra sustarimas tarptautinis e, eksperimentiniu būdu parduoti neteisėtai e, surinktą dramblių kaulą Japonijai ir Kinijai. Ir atrodo, kad tai pažadino rinką ir praėjusiais metais. Praėjusiai metai buvo blogiausi metai e, dramblio kaulo konfiskavimo prasme. Ką tai reiškia, kad brakonariaujama plačių mastų o eiguliai, miškininkai susiduria su pavojais, nes e, nusikaltelių grupuotės yra gerai organizuotojas. Pavyzdžiui, Mozambike e, dramblių populiacija buvo atsigaunanti, bet atvyko e, brakonieriai su sraigtasparniais ir kalašnikovais kuriems negalėjo pasipriešinti vietiniai miškininkai ginkluoti paprastais medžiokliniais šautuvais. Taigi, nukenčia dažnai ir e, miškininkai. E, todėl reikia užtikrinti, kad legaliai netgi nebūtų pradanėjamas dramblio kaulas. Dėl elektroninių atliekų maršrutų mes atlikome darbą ir patikėme, pat, patalpinome savo uh, svetainėje, ją galima paskaityti. Na, viskas kaip viskas veikia. Vietos uh, institucijos uh, pasirašo sutartis su rangovais, kurie turėtų starkyti elektroninę uh, elektroninės atliekas. Tie rangovai pasirašo sutartis su brangovais ir tada prarandama kontrolė, kur uh, dinksta tos atliekos nes o, o kaip iš kur e, pelnas. Na, nereikia mokėti už tų, tų medžiagų perdirbimą, už aparatūros perdirbimą, o galima dar gauti pinigų už, uh, iš žmonių, kurie gauna tą aparatūrą, nes jie panaudoja kai kurias dalis. Taigi štai. La domanda dell'onorevole Iacolino, eh, cosa può fare le... Eh, la direttiva sulla tutela... Ponas Jakulino klausė, apie aplinkosauginę atsakomybę, nusikaltimus aplinkosaugai, tam skirta direktyva, tai labai naudinga priemonė. Bet e, yra dalykų, kas e, neįtraukta į ES teisyną, kaip pavyzdžiui, nelegali statyba, tai paplitė mano valstybėje kitose valstybėse. valstybėse. Kai kurie e, nusikaltimai yra būdingi tik tai e, tam tikriems regionams ir tai e, nebūtinai įvardyjama yra kaip nusikaltimai aplinkai kai kas yra būdinga tik tai Italijai. Taip, 92 nusikaltimai per dieną ir tik tai 300 žmonių suimta per metus. Italijoje dauguma nusikaltimų yra smulkus, išskyru, išskyrus e, nelegalę priekybą atliekomis. Ir čia būtų uh, um, skirtumas daromas tarp nusikaltimų ir nusižengimo. Nelegali priekyba atliekomis yra nusikaltimas ir e, tai uh, skiriasi, uh, kaip pavyzdžiui, nuo nelegalios viešbučio statybos ar uh, nuo nelegalų savartino e, valdymo ir e, yra labai daug veiksnių, e, kuriais galima paaiškinti šitą skaičią. Aš jums rodžiau konkrečių vietų pavyzdžius. Na, nepamirškime, kad ES skiria lėšų užsatų, užterštų teritorijų tvarkymu, nes, pavyzdžiui, yra pramoninių teritorijų užterštų pramoniniam atlikom, tačiau e, vis dėlto valyti tokias teritorijas vėluojama, nors ES ir skiria lėšų. Tai yra geras pavyzdys, kaip mūsų šalyje prastai valdomos ES paramos lėšos. Toliau Pane Barsolino e, klausė apie atliekų maršrutą. Atliekos vežamos sunkvežimiais ar gal galėčiau įsiterpti, ar į jūrą verčiamos atliekos. Kaip tik tai link to sukau, gerbiamą pirmininkę. Iš esmės laivai prikraunami pilni atliekų ir jos išverčiamos į jūrą. Kalbant apie nelegalią prekybą atliekomis, prasidėjo 2001-aisiais. Nesu tikras, ar kažkas panašaus yra kitose šalise. Pirmininkai, jūs taip minėjote, galbūt tai reikėtų giliau nagrinėti, nes e, to, tokį pavyzdį galima nukopijuoti kitose valstybėse narėse. E, toliau buvo klausimas E, užduotas pono Newtono Dan dėl ligamietė atliekamo darbo. Mes rengiame ataskaitas, pavyzdžiui, e, mūsų ataskaita pranešimas apie ekomafiją, tai darome kartu su valstybinėm institucijom, dalyvauja įvairios institucijos, asociacijos. Ir jeigu būtų galima galvoti apie patirties vadovą, tai galėčiau pasakyti, kad Italijoje remiamės teisės aktais, pagal kuriuos nelegali prekyba atliekomis yra nusikaltimas. Ir mes tyriame tokius nusikaltimus. Kyla įtarimų, kad kitose valstybėse narėse tai padaroma. Tad tačiau neišsiaiškinama viso to taip detaliai, kaip pas mus Italijoje. Nelegali statyba pagal įstatymus nelegaliai pastatyti pastatai turi būti nugraunami, tačiau savivaldybės Italijoje to nedaro. Kai kur yra taip, kad pastatai darko kraštovaizdį, bet vis dėlto nenugriūnami yra. Čia nevyriausybinės organizacijos dirba labai glaudžiai su valstybinėm institucijom. Tai, tai sėtusi konkrečiai su mūsų šalim. Pirmininkė, jūs uždavėte klausimą apie nelegalią prekybą atliekomis Galima sakyti, kad mafija šaliai teikia tam tikrą paslaugą. Jei pažvelgtumėm į istoriją, į e, valdymą 90-metyje praeito amžiaus pavojingų atliekų, buvo taip, kad nuodingos e, medžiagos tiesiog buvo laidojamos viduržėmio jūroje. Ir e, valstybės e, aparato dalis dirbo kartu čia su mafija ir po to labai sunku atlikti valymo darbus, kadangi ir, ir įrodymų nėra Aišku, pasistengta paslėpti visus e, pėtsakus, e, įrodymų dažniausiai visiškai nelieka. Ačiū legamientė vicepirmininkui Čefanė, ačiū Džiulienui Newmanui iš e, aplinkosaugos tyrimo agentūros, ačiū už tai, kad pasidalinote patirtimi, pristatėte ES perspektyvą. Ir kolegų klausimai turbūt taip pat rodo, kiek mes to duomenė, duomimės. Žodis Newtonui Dan. Ponas Niumanas nesakė į vieną mano klausimą, ar jis nemano, kad pasitarnautų ES federalinis tyrimų biuras ir įdomu būtų, jeigu abu prelegentai atsakytų. Na, žinoma, būtų gerai e, visom priemonėm bendradarbiauti tarp valstybinių lygmenių, galbūt ir federalinis biuras galėtų būti, nes tie nusikaltimai yra tarp valstybiniai. Mano klausimas. Toks, e, ar yra strategija, pagal kurią piliečiai galėtų pranešti apie tokius nusikaltimus? dėl stebėjimo tarnybos nusikaltimų aplikai. Darbas tas pradėtas 94 metais ir ta tarnyba yra ta vieta, kur piliečiai gali teikti skundus. Ir ligamientė kaip tik tai ir atlieka tą darbą, teikia e, pranešimus institucijom. Tai siejasi su piliečių informavimu kad jie teiktų tokius skundus visų pirma. Ir mes kaip tik tai ir esame tas tarpininkas, kuris gali toliau perduoti tuos e, skundus. E, tokiu būdu atsirado ir e, mūsų ataskaita apie mafiją. Tai yra, viena, tai yra viena iš intervencijos priemonių. Ačiū, galbūt galėčiau tuomet apibendrinti diskusijas šio klausimo. Norėčiau e, grįžti prie to, ką minėjo ponia Ajala Sender. Savo ataskaitoje, ataskaitoje kalbate taip pat apie tai, tai labai svarbu yra, tai visas kontekstas. Legamientė yra ir Bivarijo proceso dalyvė. Mesinoje mafijos klanas buvo patrauktas atsakomybėn. Ir tai ir buvo kaip tik tai tokio e, minėto skundo rezultatas. Taigi e, yra būdų, kaip kovoti. Labai Jums dėkoju. Na, o dabar pereisime prie paskutinės mūsų posėdžio dalies. Kviečiu pona Čiotį. Jis mums kalbės apie pagalbą nusikaltimų aukoms ir socialinės ir ekonominės organizuoto nusikalstamumo pasiekmes visuomeniai. Allora, grazie a Don Luigi Ciotti. Um, L'attività di Libera è una... Dėkoju. Ponui Ciotti, organizacija Libera, kuris atstovauja, vykdo veiklą, kuris svarbi Italijoje ir ne tik. Mūsų šios diskusijos dalyje kalbės ponas Čioti ir taip pat galiu pasakyti, kad mes įsturėme dėl to, kad Libera organizacija yra pripažinta tarptautiniu lygmeniu. Tai yra ta organizacija, kuri kovoja su mafija. 95 metais susikūrusi. Jos tikslas paskatinti pilietinę visuomenę kovoti su mafija, siekiant daugiau teisingumo ir daugiau solidarumo. Norėčiau pasakyti, kad ponia Borselinė ilgus metus buvo šios organizacijos libera vicepirmininkė. Aš pirmuosius žingsnius savo politinėje karjeroje taip pat žengiau būtent šioje organizacijoje, kovodama su mafija. Tad e, galėčiau pasakyti, kad ši organizacija yra gerbiama tų, kurie kovoja su mafija, kurie nukentėjo nuo mafijos Tai yra ta organizacija, kuri rūpinasi liudytojų apsauga, kuri sprendžia eilė kitų klausimų ir kuri reiškia pilietinės visuomenės įvairias reakcijas į mafiją. Jūs turite 20 minučių pasisakymui, o paskui tęsime taip kaip pirma pranešėjas, koordinatoriai ir kiti kolegos užduos klausimus, o paskui jūs apibendrinius teiksime žodį. Dėkoju. Visiems laba diena. Jūs jau girdėjote apie tai, kad mes esame, kad mes esame asociacija, tačiau mes esame ne tik kovojantis prieš mafiją, mes taip pat norime dirbti su teisingumo struktūromis, mes siekiame teisingumo apskritai. Mūsų organizacija apie 1600 asociacijų. Tai yra svarbi nacionalinė struktūra, tai yra ta struktūra, kuri pasklydusi visose regionuose. Taigi esame didelis tinklas, apimantis visą šalies teritoriją. Nuo 2008 Liepa Briuselėje Libera sukūrė tinklą, kuris vadinasi E, kuris, kuris yra tinklas kovai su mafija Europos lygmenių. Rytoj kalbės jo atstovai čia. Mes manome, kad įdėktos mūsų šalia procedūros leidžia aiškiai matyti, kaip turi būti sprendžiami kovos su mafija klausimai. E, ir manime, kad galime pasidalyti patirtimi, nes mafija veikia ne tik Italijoje, bet ir visoje Europoje. Flair šita organizacija, tas tinklas egzistuojantis E, tarptautinių lygmenių ir Europos lygmenių. Apima 44 stambius europinius padalinius iš 30 visų Europos valstybių. Tai yra iš tikrųjų plataus masto veikla. Tai yra, o Bafija yra tas reiškinys, kuris, kaip jau sakiau, yra susijęs ne tik su Italija. Mes dirbame su Rusijos, Portugalijos, Ispanijos, Graikijos struktūromis. Taigi ta veikla yra labai įvairi ir plačiai apimanti. Dar vienas svarbus dalykas. Libera savo yra iškėlusi tris didelius tikslus, kurių pirmasis, kaip labai teisingai buvo pasakyta, tai yra atminties saugojimas. Mes turime padėti mafijos ar aukoms būti jiems artimi. Tas atminties saugojimas turi būti demonstruojamas konkrečios pagalbos teigimu. Mes rengiame atminimo paminėjimo renginių, tačiau to dabar norima mažiau. Mes norime, kad uh, tų aukų atminimas taptų rimtų įsipareigojimų, bendrų kasdienių įsipareigojimų kovoti su mafija, nes mes esame įsitikinę bendraudami su giminėmis, su tėvais tų aukų, kad tie prisiminimai būtų aiškiai išsakyti, garsiai išsakyti, nes garsiai išdėstyti prisiminimai leidžia geriau suprasti tą reiškinį, tai leidžia geriau numatyti, kaip mes turime būti atsakingi, kad būtų efektyviai kovojama su mafija. Taigi mūsų iniciatyva Italijoje rengiama nukentėjusių nuo mafijos aukų diena. Mes surengę kapačį Falkonė aukos atminimo paminėjimą sulaukėme didžiulės reakcijos. Aš prisimenu moterį juodai apsirengusią, ry, juodas karą ryšinčią, verkiančią. Vyko didžiulis minėjimas. Ji priejo prie manęs ir pasakė, o kodėl nepaminimas mano sūnaus vardas? Šiandien mes kalbame apie kapačį uh, e, aukų atminimą. Tad reikėtų paminėti tuos žmonės. Tad uh, buvo tuomet iškelta idėja, kad tas aukas reikėtų įvardinti, garsiai ištarti jų vardą. Motinoms, žmonoms, vaikams tų aukų tai buvo didžiulis dalykas. Jiems buvo iš tiesų e, tam tikros jėgos suteikė tai, kad jie išgirdo, kad jų artimas žmogus mirė dėl panašios priežasties kaip kiti žmonės, nukentėję nuo mafijos. Tad orus atminimo paminėjimas yra svarbus dalykas. Mes turime Italijoje vieną dieną per metus, kai mokyklose, e, savivaldybėse, įmonėse paminima aukų nukentys nuo mafijos diena. Tačiau turime ne tik šį renginį. Mes esame sukūrę nukentėjusių nuo mafijos tinklą visa, visoje Europoje. Stengiamės, kad oriai būtų saugomas taukų atminimas. Svarbu, kad jų vardas niekada nebūtų užmirštas, kad būtų tinkamai paminimas. O geriausias atminimas yra mums visiems dalyvauti ne tik atminimo paminėjime, bet kovoti su mafija 365 dienas per metus. Mes vykdome regioninę veiklą, nacionalinę veiklą. Ir mes įkūrėme iš pradžių tinklą savo šalia, vėliau europinį tinklą, kad galėtume parodyti, kad tie žmonės žuvo ne veltui. Teko surinkti tuos vardus, nes jokio registro, jokio sąrašo neegzistavo. Tad šis atminties saugojimas yra labai svarbus dalykas. Kitas svarbus mūsų tikslas yra kultūra. Nes kultūra prabudina sąžinės ir protus. Svarbu turėti tam tikrų žinių, kad būtų galima suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. 90 metais ponė Borselino prisimins, kad aš čia buvau atvykęs į posėdį pateikti pranešimą į Teisės reikalų komitetą. Buvo priimta direktyva kovai su organizuotų nusikalstamimu. Mes dalyvavome posėdį, atvykome čia pirmą kartą. Mes siekime, kad būtų kalbama ne tik apie teisminį tyrimą, teisminių žingsnius, bet kad būtų kalbama apie kultūrinį metmenį, apie švietimą. Ir galiausiai direktyva buvo priimta. E, Tai yra pagrindų pagrindas. Visos asociacijos, jų dalyvaujančios judėjime, apie tai ir kalba. Mes norime įnešti savo labai kuklų, bet labai svarbų indėlį, saugodami viltį, saugodami atminimą aukų. Kultūra, žinios, supratimas ir švietimas yra esminiai dalykai. Nes Šviesti reikia ne tik mokant žmonės, kad jie visi yra lygus, nes to žodžiu mojuojama į kairę ir į dešinę. Mes turime auklėti žmonės, kad jie būtų atsakingais, kad jie būtų atidus piliečiai, kad būtų tie piliečiai, kurie prisima įsipareigojimus, kurie prisima jiems tenkančią atsakomybę. Ir atsakomybė čia yra labai svarbus dalykas. Laikymasis numatytų taisyklių taip pat yra svarbus dalykas. Šiandien Libera dirba su 410 mokyklų. Tai yra didžiulis projektas. Mes padedame mokytojams, mokome juos. Mums tai yra labai svarbu. 70 fakultetų veikia Italijos universitetuose, kur buvo pasirašytas, pasirašytas protokolas jaunuoliai rašo įvairius mokslinius darbus. Tai yra švietimas, tai yra mums labai svarbis rytis, nesiekiama e, švietimo būdu kovoti su problemomis, nes švietimas yra svarbiausia investicija bendryjei, kuri turi atsiverti ateičiai. Mokykla, šeima čia yra labai svarbus dalykai. Kiekvienas visuomenės sluoksnis gali prisidėti prie to švietimo, tai yra labai svarbus iššūkis. Neturėčiau jums apie tai nekalbėti, manau, kad jūs patys tai puikiai suprantate. Jaunimas yra svarbiausia. Jeigu neinvestuosime į jaunus žmonės, tai nesulauksime teigiamų pasiekmių. Jaunimui sakoma, jūs mūsų ateitis, bet pamirštama, kad jie yra ir mūsų dabartis. politikai, darbas šeimose tai egzistuoja. Kiekvienas veikia jam skirtų lygmenių. Matėme, kokios problemos iškyla, turėjome galimybę iš arti jas matyti. Libera juk yra didžiulis tinklas, plačiai veikiantis. Matome, kad dėl skirtingo konteksto, skirtingos patirties visi turi skirtingą patirtį. Tad svarbu, kad susitiktų skirtingi žmonės, skirtingos grupės. Mūsų patirtis yra ribota, tačiau tuo pat metu ja, mes stiprus, kai jaunimui sudaromos sąlygos pasiekti, ko e, jis nori, kai jie turi galimybę įgyvendinti savo troškimus. Jaunimas paprastai labai teigiamai reaguoja į dalyvavimo visuomenėje iššūkį. Jie turi turėti labai aiškų pavyzdį prieš save. Daugeliu projektų, kurios gyvenime atveju mes tai matėme. Trečias mums labai svarbus tikslas. Mafijos turto konfiskavimas. Italijoje buvo priimtas įstatymas, kurį parengė ponas Fioletorė. Jis yra sicilietis, kuris puikiai pažinojo savo kraštą. Jis žinojo, kokiu ten kyla sunkumų ir kliūčių. Jis pasirašė šį įstatymą, ponas Fioletorė. Tai buvo vyriausybės siūlymas, kurį pateikė vidaus reikalų ministras. Kairiosios partijos dažniausiai rėmėti tą įstatymą. Tai buvo 82 metais. tik 82, nes Kozanos egzistuoja jau 800 metų. Kitos struktūros, tokios kaip anketa Kalabrėsa, dar anksčiau. Taigi tik 1982 metais buvo priimtas šis įstatymas, pono Piolatorė parengtas dėl mafijos turto konfiskavimo. Piolatorė turėjo dar vieną intuiciją. Jis sakė, kad būtina ne tik Otsumasyvėje, bet ir konfiskuoti jo turtą. Jis buvo nužudytas keturis mėnesius prieš įsigaliojant įstatymui. Jis buvo nužudytas, akise, jį lydinčio žmogaus. Įstatymas buvo priimtas tiksliau, o paskui jis buvo nužudytas. Ponas Alberto Delekieza taip pat žuvo. Ir tuomet visi sako, štai turime įstatymą, esame ne vieni, kovosime. Buvo priimta kitų įstatymų. 416a įstatymas e, buvo priimtas taip pat, tačiau e, nekilnojom, e, tačiau turtas mafijos nebūdavo konfiskuojamas, o atsiradus liberai buvo surinkta milijonas parašų, kreiptas į parlamentą, kad įstatymas būtų pagerintas, kad būtų užtikrintas tam tikras testinumas, kad mafijos turtas būtų panaudotas socialiai naudingiams tikslams, kad tie pinigai atitektų bendruomeniai. Tai yra dalinis materialus atlyginimas tos žalos, kurią bendruomeniai padaro mafija. Tas mafijos turtas nebetenka e, nebelieka mafijos turtų, jis, yra pas, jis sugrįžta į bendruomenės rankas. Taigi buvo surinkta milijonas parašų ir kas po to atsitiko? Libera? Bentratarbiaujama su kompetentingomis institucijomis, su savivaldybėmis, prisima įsipareigojimus, kad e, tie, tas turtas būtų perduotas savivaldybėms. Mes įdėgėme darbo kooperatyvus skirtus jauniems žmonėms Ir mes tuos centrus finansavome būtent tais pinigais, kurie buvo konfiskuoti iš mafijos. Ir dabar Italijoje jūs galite pamatyti kooperatyvus, parduotuves, kur prekiaujama prekėmis, e, kurios gamin, kurių gamyba prasidėjo lėšomis atimtomis iš mafijos. Manau, kad greitai ir Europos parlamento valgykloje ar parduotuvėse pamatysite, E, produktų atvežtų būtent iš ten, bet tai yra teisingumo triumfas. Ir būtent tai yra rezultatas tų visų kooperatyvų, kurie buvo sukurta konfiskuotomis iš mafijos lėšomis. Net jeigu tai yra, yra ir sunkus prisiminimai. Mums vis tik džiugu pasakyti, kad štai tos lėšos buvo naudotas geriems darbams. Kastelvėtroje buvo padegtas miškas. Hektarų hektarai. Katanės, na, Naro kryptimi. Pulja Mezanija, Torkijo. Izolija Kapricuto, Kalabrijoje. Taip reagavo mafija kai kurios mūsų veiksmus. Jie nori kad nebeliktų tų ekologiškų produktų, kurių gamybą mes pradėjome. Jie bandė sustabdyti tą veiklą, veiklą, kurios dėka daugelis jaunų žmonių gali dirbti, užsidirbti ir taip palaikyti savo žmogišką jaurumą. Buvo sukurtas prekė ženklas Liberatera. Tai, tai buvo labai aiškus ženklas kad viena vertus mes trukdom kažkam, trukdom mafijai, tačiau kita vertus tai labai puikus ženklas, kad neteisėtai gauti pinigai gali grįžti į bendruomenės rankas ir jai tarnauti. Tai yra tas turtas, kuris neturi būti prarastas. Nuo 98 metų mes dirbame kartu su vidaus reikalų ministeriją. Mes kreipėmės į Europos parlamentą, prašydami, kad atsirastų teisės aktai dėl mafijos turtų konfiskavimo europinių lygių. Mes tikimės, kad Strasbūre bus galima pritarti tam tikslui, socialiniams tikslams panaudoti mafijos turtą. Tai būtų e, labai apčiuopiamas rezultatas ir aiškus mūsų šalių visuomenėms. Tie pinigai turi padėti tam, kad būtų skatinamos užimtumas, ypač jaunimo, kad būtų kūriamos jiems darbo vietos. Tie visi projektai turi būti labai konkretūs. Dabar tie kooperatyvai, mano minėti, veikia savarankiškai, tačiau svarbiausia yra pradėti kurti tas darbo vietas, e, panaudojant tam konfiskuotą turtą. Kai kuris iš to turto ta, buvo panaudotas kitaip. Buvo atidaryti, e, atidarytos e, atostogų vietos. Koleonė priklausė Totorina klanui. Tai buvo did, rimtas mafijos bosas. Ir dabar ten yra įsteigta tokia vieta, kur yra puikus restoranas, galima puikiai praleisti laiką ir Tai yra įrodymas, kad galima atimti iš mafijos turtą ir gražinti lėšas bendruomeniai, o jauniems žmonėms sudaryti sąlygas dirbti ir oriai uždirbti savo gyvenimui. Tai yra konkretus smūgiai mafijai, tai yra jos nuginklavimas. Gražinti nusikaltėlių pinigus bendruomeniai E, visiems prisimantiems tenkančius įsipareigojimus yra esminis dalykas, nes čia mes kalbam apie kolektyvinį darbą visais atvejais. Tai leidžia parodyti, kad etika ir ekonomika e, naudingi, e, naudingi veiksmai gali būti daromi greta viena kitų ir papildyti vieni kitus. E, ekologinių produktų gamyba lėšomis atimtomis iš mafijos rodo, kad tai yra įmanoma. E, Štai buvo atidaryta parduotuvė, tinklas, kuris vadin, pa, Palerme ir, ir veikiantis ir kituose miestuose, kuri vadinasi žinių ir skonio krautuvėlė. Ar jūs suvokiate, kaip tai yra svarbu? Kultūra, švietimas, e, mafijos turtų ateimas, e, galimybių suteikimas jauniems žmonėms dirbti galimybės suteikimas. Šis europinis tinklas veikia atlikdamas didžiulį darbą. Atminties saugojimas taip pat labai svarbu. Visoms mafijos aukoms reikia pagalbos, tas pagalbos teikimas yra taip pat labai svarbus dalykas. Tokie iššūkiai tenka mums. Dar vienas svarbus dalykas. Mes negalime būti tik žiūrovais. Turime dirbti visi kartu. Futbole štai mafijos tinklas buvo išaiškintas. Vyko fiktyvios lažybos. Bet svarbu, kad visuomenė visą tai žinotų. Negalima nuolatos tik kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą ir mafiją reikia veikti. Kas mafija yra naudinga, kas jai padeda? Ogi visuomenės požiūris į ją. Būtent dėl to pernai Libera surinko dar kartą parašus, milijoną penkišimtus tūkstančių. Korinalė archyvose atsidūrė tie parašai. Buvo siekiama surinkti tuos parašus, kuriais prašoma Italijos taikyti 99 metų Strasbūro konvenciją, kur aiškiai pasakyta, kas yra laikoma korupcijos nusikaltimu. E, nes matėme sąrašą 300 žmonių, kurie buvo nuteisti, tačiau labai svarbu, kad žmonės matytų tą informaciją, sakytų, jeigu mafija šitai pešio, nuteistų tik 300, vadinasi, daug mafijos atstovų yra laisvėje ir užsima jiems patinkančią nelegalią veiklą. Mafija, jeigu įveikia, tai turi turėti ir remėjų. Akvilos problema. Libera parengė pranešimą, kur buvo pavardėmis ir vardais įvardinti atsakingi asmenys. Pilietinė visuomenė atsakingai veikė, turėjo ryšių atitinkamame regione ir tiesiog pavyko labai rimtai surinkti žmonių turimą informaciją, apibendrinti ir pateikti, kur reikia. Mes parengėme pranešimą apie mafijos rinką. Tie, kas perka auksą, tapo labai turtingais mūsų šalyje, nes mafija mažoms ir vidutinėms įmonėms yra tapusi savotiškų bankų. Ir dirbant kartu pavyksta iš užburto rato ištrūkti. Mūsų šeimų atmintis Švietimas, mokymas, kultūra yra svarbus dalykai, tačiau kiekvieno indėlis, e, kad įvyktų pasikeitimus, yra labai svarbus. Padėti nusikaltimų aukoms yra labai svarbus. Svarbu taip pat padėti žmonėms, kurie gali pranešti apie mafijos nusikaltimus, e, jiems padėti užtikrinti jiems tinkamą apsaugą. Dėkuoju. Grazie Don Luigi, adesso subito la parola al relatore. Ačiū. Dabar pranešėjai. Pirmiausia, ponas Jekolino. Ačiū pirmininkė. Išgirdome puikų pranešimą, kurį patikė mums Luidžiai Čioti. Jis pabrėžė eilę labai svarbių vertybių kurios remiamės, remiasi nevyriausybinės organizacijos, dirbdamos su institucijomis. Ir jūs paminėjote kiekvienų įstatymų pavyzdžius, įstatymų dėl turto nusavinimo. Jūs sakėte, kad parlamente yra dar vienas dokumentas, kuris svarstamas šią temą. kuris galėtų reguliuoti šią sritį e, europinių lygmenių. Galėtume pasinaudoti Italijos patirtimi, skaitant ir e, jūsų asociacijos patirtį, kurią, asociacijos, kurią atstovaujate, kaip turtas yra nusavinimas, kaip jis po to panaudojamas. Tai yra atimamas iš mafijos. Kartais Italijoje sistema yra šiek tiek nesuderinta ir kartais reikia tą sistemą pakoreguoti pasinaudojant Europos požiūriu. kad visas procesas e, veiktų sklandžiau ir e, nusavinti, nusavintas turtas galėtų būti uh, panaudojamas e, geriau. Jeigu jūsų, tink, su jūsų tinklu bendradavo 1200 mokyklų, turite sustarimus su universitetais, tai aišku, kad tai yra gerai. Aš pasižymėjau, kiek asociacijų jūs vienėjate, iš tikrųjų daugiau negu 1600 ir jūs atstovaujate teisingumą ir atliekate, vykdote labai svarbus apčiopiams projektus. Alfano pranešime buvo pakeitimas, kuriam pritarė kitos frakcijos dėl e, liudininkų apsaugos. ir jų a, e, parodymų davimo, davimo teisme nuotoliniu būdu. Ačiū, ponia Jokolino, dabar panas Borgėcijo. Ačiū, pirminkė. Džiaugiuosi tuo, ką pasakė pranešėjas. Aš nenustebdau išgirdęs jo mintis. Aš esu pats iš Turino. Ir jūs pažįstu nuo pat organizacijos kūrimosi laikų ir ilgą laiką sakiau, ką dirba asociacija Libera. Taigi džiaugiuosi tuo, ką jūs darote. Džiugu, kad e, aukų atminti, atmintis e, išlieka. Taigi atrodo, kad jūs iš tikrųjų esate įsipareigoję ne tik kovoti su mafija, bet ir padėti jaunimui. Kadangi mūsų svečias yra su mumis šiandien, norėčiau pasinaudoti jo patirtimi. Yra daug žmonių, liudininkų, su kuriais jūs turbūt esate nekartą sustikęs. Norėčiau atsižvelgdamas tai, kas vyksta mūsų šalyje, paklausti. Ir pakalbėti, pasidomėti tuo, kad e, po visų įvairių žmonių e, darbo buvo patvirtinti teisės aktai, po visų tų darbų, e, traukusių daugybę žmonių, kas įvyko po to? Kodėl mafija tapo tokia galinga ir turtinga? Ačiū, ponia Bargėcija, toliau ponas Kročeta. E, puiku sustikti su Luidžiai Čioti Bruselėje. Ir džiugu ir a, e, tai yra labai jaudinantis epizodas. Aš buvau miesto meras ir liberos pagalba buvo svarbi man apsisaugant nuo mafijos antpolių. Liberos darbas labai svarbus remiant e, vietos valdžios darbą. Pamenate Minetą, kur yra 20 km nuo Džedos, kur buvo nužudytas 16 metis ir, na, pamenu, kaip mačiau nužudytojo kūną. Labai svarbu atminti aukų, aukas ir, ir svarbą, kuri e, kovos su mafija svarbą. Dabar pakalbėkime apie Europos lygmenį. Komisija yra parengusi komisijos projektą, e, direktyvos projektą, tačiau ji neapima nusavybės e, konfiskuotos iš mafijos klausimų. Todėl reikia Europio, Europos lygmenių surinkti parašus po peticiją ir turime kovoti Dėl to negalime leisti, kad, e, kad mafija panaudotų aukcionus vėl pasigrubdama tai, kas buvo konfiskuota. Man atrodo, kad apie tai Libera kalba nuo pat savo įsisteigimo pradžios. Ir jūsų vaidmo e, svarbus tiek Italijoje, tiek Europoje. Ačiū, turiu ponas Barsalino. Pane Barsalino. Ačiū pirmininkė. Sveiki, pana Luidži Toti, Čioti. Su juo esu dirbusi 15 metų e, Liberos organizacijoje. Libera yra puikus pavyzdys, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Šalia puikių policijos pareigūnų, puikių teisėjų dar trūko kažko. Reikėjo, kad čia įsitrauktų nuolatiniam darbui organizuotai visuomenė ir atliktų tą vaidmenį, kurio negalėjo atlikti teisėjai ar teisės saugos organizacijos. Luidžičiuoti sakė, kad kovas mafija, mafija negali būti vien tik tai policijos ar teisėjų rankose, tai turi būti kultūrinis, moralinis judėjimas įtraukiantis visus. Todėl šis kultūrinis, moralinis judėjimas atspindi liberos veikloje. Nėra taip, kad prieš tai niekas nebūtų iškėlęs galvos ir kovoja su mafija, tiesiog trūko koordinacijos. Libera ėmėsi užduoties pastarnauti kaip ašimi to, tų pastangų, kurios buvo dedamos, tačiau buvo išskaidytos. Libera yra puikiai organizacinė, e, vieninti organizacija. Šiuo metu Europoje aptarnėjame šios klausimus taip pat. kai kurie projektai baigėsi, yra užbaigiami. Tačiau matome, kad atsiranda dokumentai, kurie anksčiau būtų neminėję žodžio mafija. Tai e, rodo, kad problema yra ne tik pietų e, Italijoje, bet ir visoje Italijoje bei visoje Europoje ir pasaulyje nes mafija nesustoja ties Europos sienomis. Taigi, ką gali mums pasiūlyti Libera? Ji gali mums pasiūlyti labai geras, gyviškai svarbias priemonės ir turime tuo pasinaudoti visoje Europoje. Taip pat turime pasinaudoti įvairių šalių kultūromis, e, kovojant su mafija. Italijoje yra sėkmės pavyzdžių ir manau, kad tas pamokas galima panaudoti Jūs, jūs labai e, gerai sakėte, kad šią problemą reikės spręsti Europos lygmeniu ir tai atspindi jūsų atvykimas pas mus šiandien. Pamenu tą dieną, kai kalbėjomės pirmą kartą. Daugelis parlamento narių čia mane, kad jokioje šalyje nepasitaiko tokių atvejų kaip Italijoje. Na gerai, kad e, ne visur žmonės taip kenčia, kaip mes esame kentėję Italijoje. Ir tai labai ačiū už atvykimą ir mes turime pasinaudoti jūsų patirtimi. E, la parola all'onorevole Jimenez Beserilio. Prego, Teresa. Toliau, ponia Jimenez, Teresa, prašau. Nesu tikra, ar verčiama iš ispanų kalbos, tad kalbėsiu itališkai. Norėčiau asmeniškai padėkoti Don Luigi Džioti. Kaip sakė kolega Borgecijo, visi bus dėkingi už jūsų atliekamą darbą. Norėčiau pratesti kolegės Borselino mintę. Italijoje nuolat kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, e, mafiją, tiksliau Europos parlamente apie tai kalbame. Bet Europos parlamente tai e, apie tai kalbama, prie to grįžtama dėka mūsų kolegų iš Italijos. Visuomet maniau, kad e, mastome panašiai, kad ir nuo ko būtų nukentėjusios aukos, tarp jų yra kažkas tai bendra, nes jos yra nusikaltimo aukos, jos kenčia, to nereikėtų pamiršti, aš pati esu nukentėjusi nuo terorizmo, bet yra, kas mums bendra atsižvelgiant į kontekstą. Baigiame darbą su direktyva, ji bus svarbi nusikalstamumo aukoms Europoje svarbu nustatyti minimalius reikalavimus. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra geri e, teisės aktai e, skirti aukoms. Ispanijoje neblogi teisės aktai, bet yra valstybių, kur yra įstatymų spragų. Ką svarbu pasiekti, tai kad būtų teikiama psichologinė pagalba taip pat ir aukų šeimoms. Nemažai atveju, kai aukos negali pasinaudoti teisinę pagalbą. Tad uh, parlamento atliktas darbas tikrai reikšmingas. Sėkmingai dirbta ir siekiant apsaugoti aukas susijusias su nusikaltimais su um, lytim. Svarbu, kad aukos būtų saugomos, ypač e, mafijos aukos, nes akivaizdu, kad e, galimi ir tolesni nusikaltimai. Ir žinoma, kai kalbama apie terorizmo aukas, tai ne tik tai e, tai ne tik tai išpoliai prieš asmenės, tai išpoliai prieš visą visuomenę. Bet, e, kaip sakiau, yra gerų e, žinių, tai yra parlamento atliekamas darbas. Dėkui. Pane Kosta, norėčiau pareikšti solidarumą. Ir padėkoti Don Luigi Džotai už atliekamą darbą. Norėčiau padėkoti kalbėjusiem kolegoms, nes jų ryšto dėka šitas e, komitetas dirba sėkmingai parlamente ir ši diena mums priminimas yra, kad mes turime gilintis į šiuos klausimus ir aišku, čia svarbus, svarbus ir išteklių klausimas, kalbant ir apie Italiją, ir apie, apie Europą bendrai. Norėčiau paminėti Borgatą romaną parapijos kuniga, tai viena iš didžiausių parapijų Romanoje. Jis dirba su jaunimu ir jaunuoliai yra mokomi pilietinės atsakomybės, tai yra labai e, svarbu. Svarbu, kad e, jaunimas suvoktų, kaip tai svarbu ateičiai. Ir švietimo kultūros komitete, kai dirbame su ateinančio laiko tarpio e, programa, kaip pavyzdžiui e, Erasmus, e Tad tai yra klausimai, kurie, e, kurie tų, turėtų būti nagrinėjami mūsų visų, kad visam plačiam pasauliu siūstumėm žinę, e, ko, koleg, kolega Kročeta kalbėjo apie tai, kad reikėtų europinės kompanijos. Žinoma, nereikėtų pažeisti subsidarumo principo, valstybių e, narių kompetencija tai būtų, tačiau vis dėlto tai būtų galima sistema, kurią galėtumėm pasinaudoti kovai su nusikalstamumu. Tai būtų um, trūkstama dėlionės um, detalė. Ir žinoma, vykdant šią kovą reikėtų ne, ne tik tai Italijoje nuo, nusikalt, nuo nusikaltimų laisvos erdvės, taip turėtų būti visoje Europoje. Panejota. Ačiū. Kolegos iš Italijos gerai susipažinę su jūsų vykdoma veikla, bet ji nėra taip plačiai žinoma kolegoms iš kitų Europos šalių. Galbūt galėtumėt pateikti daugiau informacijos. Tai ne tik tai įdomu, bet ir labai naudinga. Na, manyčiau, Vienas klausimas nebuvo paminėtas, kaip apsaugote aukas, nes mafija yra glaudžiai susijusi su vyriausybė, vyriausybė ir mafija tarpusavį viena kitai naudingos. Ir teismai patronuoja mafiją ir aukos nesulaukia teisingumo, jos yra persekiamos ir baudžiamos teismų vien dėl to, kad e, aukos kovoja prieš mafiją. Ačiū poniai Jotovai. Prieš sutikdama žodį Don Luidžiui Džioti, kad jis pateiktų atsakymus. Norėčiau pateikti savo pačios pastebėjimus, nes aišku, jaučiuosi tiesiogiai e, susijusi kaip ir kolegės Teresa Rosario. Vienas iš e, mūsų komiteto tikslų rasti būdus kovoti su organizuotu nusikalstumumu, uh, ieškoti būdų, kaip e, konfiskuoti turtą, panaudoti visuomenės labui. Don Luidži kalbėjo apie tai, kad tai yra antausis e, visuomeniai, tai ką daro nusikalteliai. Ir iš tikrųjų reikia rasti, kaip susilpninti mafiją rasti, kur yra jų ištekliai, iš kur jie gauna lėšas. Pane Jotavo kalbėjo apie praktinį dalyką, paramą aukoms. Čia norėčiau pasidalyti savo nuomonę. Mano tėvas buvo nužudytas 93-aisiais, institucijos netikė jokios paramos. Ir ne, nebuvo politinio lyderio, kuris galėtų užtikrinti tokią paramą. Tuomet e, mūsų susirado donas, don, donas Luidžiai ir informavo, kad galime kreiptis į juos, kad galime pasikliauti jais. E, jis stovėjo su mumis e, pėtis pėtin ir tai buvo tikro solidarumo momentas, labai praktinė parama. Mes tai jautėme tuometinės aukos. Kalbėjome apie tai, kad žmonės turėtų teikti įrodymus, bendradarbiauti su teisės saugos institucijom. Prieš kelias dienas klausiausi Italijos vidaus reikalų ministerijos atstovo. Buvo kalbama apie nusikaltimo aukas. Ir norėjau pasakyti, kad yra skirtumas tarp tų, kas bendradarbiaus institucijom ir nusikaltimo aukų. Nes aukos labai dažnai siunčia labai stiprų signalą, nes teismai priteisė aukoms kompensacijas, bet ko iš tikrųjų aukoms reikia, tai galimybės grįžti į darbą, reintegruotis į darbo pasaulį labai dažnai tai joms neįmanoma. Pavyzdžiui, verslininkas pirštų parodęs, kas jį reketuoja, įstumiamas į aklavietę, iš kurios negali ištrūkti. Jeigu tai yra verslininkas, jis nori turėti galimybę grįžti į verslą, dalyvauti viešuosiuose konkursuose, o labai dažnai neturi išteklių tam ir visos duris užsidaro. Ir tai tampa labai sunku. Pavyzdžiui, e, Morelė atvies Kalabrijoje. Yra ir kitų pavyzdžių, kurie yra sim, simboliniai. Tai būtų aukos e, simboliai. Perel šeima, pavyzdžiui, daugybė nusikaltimo aukų. Ponas Borgetijo sakė, mes kovojame, tai kodėl mafija stipresnė negu bet kada? Nes daug kas e, mafiją remia, pati valstybė remia, jie turi valstybės aparate daug sąjungininkų, e, jie turi labai daug bendrų interesų. Ir uh, reikia pradėti viską iš pradžios, kad viskas pasikeistų. Ir galiausiai, ką norėčiau pasakyti Don Luigi Džiote, Teresa kalbėjo apie patirtį, nepamirškime to, kas įvyko pernai, gegužės 19 brindis, jeigu neklystu, buvo Mavilo Malkone išpolis mokykloje. Viena mergaitė žuvo, o kiti tebe kovoja. Už savo sveikatą gyvybę ligoninėse tikisi grįžti į mokyklą ir norėčiau paminėti 2006 metų teisės aktą, kuriame kalbame apie paramą aukoms. Ir jeigu teisės aktai tai numato, tai tos mergaitės turėtų turėti galimybę pasinaudoti tais teisės aktais, nes mergaitės nukentėjo nuo be, bepročio. Tai e, buvo terorizmo aktas, ir buvo e, siunčiamas siaubo signalas visai, visai visuomeniai. Dabar e, žodis Don Luigi Čiodė, galbūt jūs galėtumėt padaryti išvadas. Na taip, Europos parlamentas balsavo dėl teisės akto, kuris taps mums rimtų darbo pagrindų. Iš čia atsirado e, mūsų nacionalinė agentūra, kuri ėmėsi konfiskuoti mafijos turtą. Ar tai reiškia, kad įkurtieji kooperatyvai tiksliau tariant, įkurtėjų kooperatyvai reiškia, kad buvo padaryta labai daug, kad jų veikla prasidėtų. Ir šiandien Tie kooperatyvai veikia rinkoje patys savarankiškai, bet, pavyzdžiui, jiems sunku gauti e, kreditus, kad galėtų toliau plėtoti savo veiklą. Ir čia mums priemonių trūksta, kad galėtume juos paremti, jiems padėti. Iš tų konfiskuotų dešimties tūkstančių turto vienetų agentūroje konfiskuoto turto randama ne tik mafijos turto, bet apskritai ir kito konfiskuoto turto. Pavyzdžiui, turtas gautas iš prekybos narkotikais ir panašiai. E, Visą tai pasiekia agentūra. Neramu yra tai, kad 3324 turtiniai vienetai atimti iš mafijos Italijoje negali būti panaudojami. Kodėl? Todėl, kad e, jie E, yra priklausantis banko hipotekai. Tačiau klausimas yra toks, kas galėjo suteikti tokią hipoteką. 3000 turtinių vienetų konfiskuotų, kuriais naudotis negalima. Bankai, suprantama, nori, kad būtų laikomasi hipotekos nuostatų. Na be abejo, tai yra piliečių pinigai ir šio požiūriu jie teisūs, ir piliečiai turi teisę gauti savo dalį. Na, o mesgi sakome, kad kaip įmanoma jiems buvo gauti tas hipotekas. E, bet buvo ir išimčių. Pavyzdžiui, prieš porą savaičių lankėmės viename iš regionų, kur pavyko po keturių metų žygių susitart su banku ir gauti sklypą. Aš tikiuosi, kad turės drąsos savivaldybės surenkti tam tikrą konsorciumą ir kad dešimtis hektarų žemės galės būti e, atiduotos kooperatyvams, kurie ten susikurs ir žmonės, ir ypač jaunimas galės sėkmingai ten dirbti. Europos komisija jos atstovai atvyko į Italiją. Mes susitikom su jais. E, buvo norima pamatyti tos konfiskuotus turtus, buvo norima pamatyti, ką mes darom, kai jie patenka į mūsų rankas. Na taip, ne viskas yra nudažyta rožinėmis spalvomis. Tų produktų galbūt bus mažai, kod, mažiau negu buvo. Kodėl? Todėl, kad mafija padegė dalį žemių, ten tūkstančiuose hektarų siautėjo gaisrai, todėl gamyba yra sumažėjusi. O mafijos atstovai moka veikti labai greitai ir labai suktai. Ten, kur vyko gaisro kontrolė, policoti, pavyzdžiui, ten iš karto išdygo 300 avių. Ir buvo pasakyta, kad štai būtent tos avys sugraužė 5000 hektarų žirnių. O juk buvo akivaizdu, kad ten mafijos atstovai paleido tas avis, kad būtų sugriautas, kad, sugriautas tas projektas, kad būtų sunaikinta tai, ką užaugino kooperatyvas. Taigi tose projektuose yra visko ir šviesos, ir mažiau šviesių pusių. 2012 m. kovo 12 dienos direktyva mūsų supratimu nėra pakankamas žingsnis. Reikia kiekybinio virsmo, papildomo, kad būtų galima socialinėms reikmėms panaudoti mafijos turtą, kad piliečiai matytų, kad iš jų kažkada nusavintas turtas grįžta tarnauti bendruomeniai. Tai nelengva. atima mafija žmonių laisvę, sugadina gyvenimą, jie skurdina mus visus apskritai. Ir be abejo, bendruomenė turi teisę už tai gauti kompensaciją. Pone Borgėcijo, jums norėčiau taip pat padėkoti. Jūsų klausime yra jau dalis atsakymų. Mafija yra galinga jėga, tačiau čia nenorėčiau kalbėti tik apie mafiją, nes tai apima labai daug. Tačiau mafijos jėga slybi ne pačios mafijos struktūroje. Jų jėga yra jų sąjunga, jų ryšiai su įmonėmis, su E, politikai su, su įvairiais politinių sluoksnių atstovais. Čia yra mafijos jėga. Būtent to alijanso dėka mafija gali būti stipri. Kova su mafija. turi vykti pirmiausia švietimo dėka. Ji vyksta parlamente, mūsų parlamente, Europos parlamente. Reikia, kad būtų vykdoma teisinga politika. Kovoti su mafija reiškia pirmiausia sudaryti sąlygas, kad šeimos, jų nariai galėtų dirbti, kad jaunimas turėtų darbų, turėtų sąlygas mokytis, būtina remti policiją ir teismų struktūras, kurios atlieka puikų darbą. Tačiau šiandien mafija tampa labiau civilinė, ji daugiau veikia ekonominėse struktūrose ir e, tampa sunku su ją kovoti, nes ta, tie mafijos atstovai patekia į skirtingas struktūras, e, daro reikalingus žingsnius, kad žmonės taptų pakantus mokesčių vengimui, kad jie nekreiptų dėmesio į nelegalę prekybą atliekomis, kad jie e, nepatikėtų, kad tuos visus blogus darbus daro mafija. Tačiau iš ko mafija minta, kur slypi jos lėšos, o būtent iš azartinių žaidimų pirmiausia 10 milijardų. Gaunamų pajamų yra mafijos, sakykime, labai rimta kasa. Svarbu, kad būtų parenkamos tinkamos procedūros, kad nebūtų bandoma to pačiom priemonėm kovoti visais atvejais. Būtina būti drąsiems, prisimti mums tenkačią atsakomybę. Rytoj vykstu į Poliką. Ten minėsim Andželo Masalo atminimą. Jis buvo nužudytas dėl to, kad nepakluso kai kuriuos menų reikalavimams. Pone Borselino, e, galiu pasakyti tamstai tik porą dalykų. Užjaučiu asmenys nukentėjusius nuo terorizmo. Dalyvavau daugelyje mafijos aukų laidotuvių. Ir kiekvienas čia gali nešti savo kuklų indėlį. Tačiau tiesiog kartais tiesiog svarbu parodyti, kad mes egzistuojame. Yra tokių Europos valstybių, kurios stebimus. Meksika štai imasi reikšmingų žingsnių šią linkmę. 9000 aukų, daugybė pakroptų žmonių. Tai štai, daug nukentėjusių nuo prekybos narkotikais. Meksikos atstovai kreipėsi į mus, prašydami padėti sukurti pagalbos aukoms tinklą. Aš žinau, kad tai yra tik mažas žingsnelis, lyginant su problemos mastu, tačiau tuo pat metu žinau, kad darbas su universitetais, kultūros sklaida, darbas su mokyklomis ir kartais provokacijos politikų atžvilgių padeda mums pasiekti mūsų tikslų. Visi turi čia įnešti savo indėlį. Končeta teisingai sakė. Socialinė integracija turi tapti realybę. Nežinau visų teritorijų Europoje. Laiko man liko mažai, norėčiau pasakyti keturis dalykus. Svarbu, kad žmonės suprastų, kad jie gali atrasti kažko naujo gyvenime, kad jie galėtų pakeisti gyvenimą. Tam reikia noro, tam reikia įgyventinti kartu atskiras politikas. Politikai turi suvaidinti jiems tenkantį vaidmenį, o mes piliečiai, turime vaidinti mūsiški. Tie vaidmenys yra skirtingi, tačiau galima sujungti jėgas, kad pasiektume savo tikslų ryštingai. Dėkoju. Ačiū, Don Luidžiai. Ačiū vertėjams, nes padirbėjome šiek tiek ilgiau. Susirenkame rytoj, 9 ryto. Ciao. Auguri.